Good afternoon. I like to draw your attention. Labadiena. Norėčiau, kad jau pradėtumėme posėdį. Visų pirma, pagal pirmąjį darbo tarkės punktą, darbo tarkės tvirtinimas. Tikriausiai galime jai pritarti. Ir noriu priminti, kad nuo pusės keturių iki penkių šiandien kalbėsime apie ES poziciją dėl Europos žmogaus. Atsiprašau, dėl žmogaus teisų tarybos nagrinėsime naująjį dokumentą, o nuo 5 iki 6 susitiksime su žmogaus teisų tarybos darbo grupės e, vadovu ponu Tojarmanu. Jis jau dabar yra čia ir mes galėsime su juo pasikalbėti. Ir Mes dirbsime taip pat nuo 6 iki 8. Susitiksime su parlamento delegacija, kuri vakar grįžo iš Tuniso. Tai bus bendras užsienio reikalų ir Magrebo delegacijos posėdis. Tikiuosi, kad mums pavyks pasiūlyti, pateikti pasiūlymų, kaip ES geriausiai paremti Tunise vykstančią revoliuciją tai išties precedento neturintis atvejis ir padėtis. Ir man atrodo, ji teikia daug vilčių, bet yra susijusi su tam tikra rizika ir pavojais. Mums iš tiesų reikia paremti revoliuciją. Ne visada e, galima. Tenka sakyti tokius žodžius šiame prezidiume. Antras punktas. Tikiuosi, kad pritarėme 2010 rugsėjo 30 dienos posėdžio protokolui, jei taip pritarėme. Ir kolegos toliau yra pirmininkės pranešimai. Norėčiau e, pristatyti tragediją. E, Davido Kato Kisulė atveja per savaitę, kuomet visame pasaulyje vyko, įvyko daugybė nerima keliančių įvykių. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į mm, žinia apie mirtį, iš tikrųjų apie nužudimą. Buvo nužudytas drasus Ugandos žmogaus teisų gynėjas ir e, visų mažumų teisų gynėjas. Davidas Kato Kisulė, jūs keletą kartų lankėsi Europos parlamente. Uh, Kaip tikriausiai prisimenate, ir neseniai dalyvavo e, žmogaus teisų pakomitečio surinktame klausime. E, tema žmogaus teisės ir AIDS, ES vaidmuo. Jis buvo surinktas praėjusiu metu lakušio 30. Jis kalbėjo apie pavojingą visų lytinių mažumų padėtį Ugandoje. Jis parodė mums žurnalą pavadinimu Rolling Stone. Tai nėra Junktinėse valstijose leidžiamas leidinys ir tame e, žurnale buvo išspausdinto, išspausdintos nuotraukos ir pavardės žmonių, kurie žinomai yra homoseksualūs ir na, jiems buvo paskelbta mirties bausmė. Taigi, liūdna žinia apie David Kato nužudimą mus pasiekė sausio 26 rytą. Jis buvo nužudytas savo namuose draugė su AKR, bandos asam, parlamentinės asamblėjos e, pirmininku bei Europos parlamento e, e lytinių mažumų teisų tarp parlamentinės grupės vadovų mes e, paskelbėme pareiškimą dėl šio žmogaus teisų gynėjo mirties. E, Mūsų pakomitėtis taip pat patvirtino rezoliuciją 2010 e, gruodžio mėnesį plenarnėme posėdėje ir joje raginome ES delegaciją Kampaloje užtikrinti visas galimybės Davidui saugiai grįžti namo po jo oficialaus apsilankimo Europos parlamente. Norėčiau priminti Davido pasisakymą praėjusiu metu lapkričio mėnesį. Mūsų komitete jūs matysite įrašą ir po to įrašo ben, norėčiau, kad vieną minutės tyla pagertumėme jo prisiminimą. Noriu pasakyti iš karto, kad turite užsidėti ausinės, kad galėtumėte girdėti jo pasisakymą. The source of the violations now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 So we will remember David Cato. It feels incredible that he was with us. Prisiminsime Davido Kato ir tikrai neįtikėtina, kad jis buvo čia vos prieš keletą savaičių ir jisai šiek tiek pergyveno dėl to, kaip jam reikės grįžti į Kampalą. Dar keletas pranešimų. Parlamentas daug dėmesio šią savaitę skirs Egiptui, kur suintensyvėjo protesto demonstracijos. Ir nors armija pažadėjo netidengti ugnies prieš protestuotojus, anot jungtinių tautų žuvo, jau žuvo 300 žmonių, 3000 sužeisti ir 100 suimtų. Interneto, internetą e, valdžia visiškai interneto tekimą e, valdžia visiškai nutraukė, bent jau keletų dienų ir nėra įmanoma susisiekti su išoriniu pasauliu. 29-30 sausio dienomis e, buvo susidaręs nepaaiškinamas saugumo vakumas, nes e, gatvėse visiškai nebuvo policijos, taip pat buvo pabėgimų iš kalėjimo. Jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausias įgaliotinis e, pareiškė, kad tai yra precedento neturintis atvejs ir kad reikia iš, ištirti šį, šią padėtį, nes valdžia priėmė sprendimą m, mm, su, su, sukelti šią rizikingą situaciją. Jung, ES žmogaus teisų ministrų taryba aptarė į pastarosius įvykius Egipte sausio 31 dieną ir paragino šalies valdžią siekti demokratiškų persitvarkymo, pais, visiškai paisant žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių. Praėjusią savaitę Human Rights Watch organizacijos ir Amnesty International organizacijos darbuotojus e, suėmė policija, kaip ir kitus žmogaus teisų stebėtojus bei žurnalistus. Penktadienį, kuomet mes gavome šią žinę, Aš padariau pareiškimą ir aš pasmerkiau tuos pažeidinėjimus. Pagal naujausią turimą informaciją, nors e, tarptautiniai stebėtojai buvo paleisti, egiptiečiai žmogaus teisų aktyvistai dar išlieka suimti. Aš, žinau, aš manau, kad reikia pareikalauti, dar kartą nedėlsiant, paleisti visus, kurie buvo neteisėtai suimti prieštaraujant taip pažeidžiant įsipareigojimą ir pažadą siekti demokratiškų persitvarkymų ir paisyti žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių. To, taigi tokie žmonės turi būti iš karto paleisti ir tą padaryti turi įsipareigoti vyriausybė, kuri nori rūpintis visais pertvarkymais, kitaip ji negali būti laikoma patikime pašnekovę demokratinių jėgų vardu. Rytoj 9 val. ryto susitiks Mašrek ir užsienio reikalų komiteto susitikimas Egipto klausimų. Tie, kas nori dalyvauti, gali tai padaryti. Toliau, dar noriu, dar turiu pranešimą apie Europos žmogaus teisų ir demokratizacijos priemonę. Mes kaip tik baigėme nagrinėti metinę, šios veiksmų pro, še, metinę veiksmų programą šios priemonės 2011 metams. Svarbiausia žinia Mes palaikome šią priemonę ir pagrindinius jos tikslus, tačiau vėl ir vėl kartuojame, kaip jau anksčiau, kad daugiau dėmesio reikės skirti demokratijos klaidai. Taip pat užtikrinti, kad ta priemonė būtų panaudojama tais atvejais, kuomet susidaro e, krizinė žmogus teisų padėtis ir ne, kit, ir ne kitais atvejais. Taip pat ta priemonė turi būti, kiek, labiau, kiek man labiau sutelkta pilietiniai visuomeniai ir politiniams veikėjams. Taigi tokia Tokią žinę mes išsakėme e, susitikime su, po, su dviem pranešėjais, ponė Lochbiller ir ponu Galeriu. Norėčiau, kad parlamentas aktyviau dalyvautų nustatant šios priemonės prioritetus. Ir e, vasario trečią mes nusprendėme pa, išlaikyti tuos pakeitimus, kuriuos siūlėme per pirmąjį svarstymo etapą. Europos parlamentas tuo tiesiog prašo, kad būtų e, visiškai įgyvendinamos Lisabono sutarties delegacijos. Atsiprašau, Lisabono sutarties nuostatos. Taip pat norėčiau e, pranešti štai kokią žinią. Sulaukėme e, pasaulinės kovos su kankinimais organizacijos rašto. Kur, ir tame rašte, tame dokumente ši organizacija ragina Žen... Ženevą prisijimti kai kurias, Že... Ženevą, Šveicariją prisijimti tarptautinę atsakomybę tuo atveju, jei į Ženevą atvyktų buvęs JAV prezidentas Bušas, kur jis pristatinėtų savo naująją knygą. Aš kalbėjausi su tos savos organizacijos atstovais ir mane informavo, kad kvietimas Džordžui Bušui atvykti į Šveicariją buvo atšauktas. Aš tikiuosi, jūs ne, neprieštrausite, jeigu aš nusiusiu Šveicarijos prezidentui laišką, kuriame padėkosiu už tai, kad siekiama išvengti visiško nebaudžiamumo klimato ir tokių sąlygų sukūrimo. Uh, Manau, kad tai galime laikyti tikrai didelė sėk, šios organizacijos sėkme, kuri kovoja už kankinimų panaikinimą. Dabar periname prie mūsų posėdžio svarbiausios dalies. Jūsų aplankose yra daugybė dokumentų e, žmogaus teisų tarybos tema. Šiuo metu vyks, Ženevoje vyksta jungti, e, žmogaus teisų tarybos, tarybos organizacijos peržiūra ir tas, pe, tas, ta, ta peržiūra turėtų baigtis Liepos mėnesį. Mūsų pakomitetis paprašė, kad būtų prista, parengta studija e, šios tarybos klausimų ir, ją, ir šiandien mums bus pristatyta. Taip, ten toje studijoje nagrinėjamas ES vaidmuo toje taryboje. Taip pat, nes jį buvo įkurta 2006-aisiais. Praeitie ES buvo sunku daryti įtaką šios tarybos darbui, pristatinėti savo pozicijas bei dalyvauti, dirbti laikantis pozityvios e, darbo atvarkės. Kaip žinome, atsirado žmogaus teisų direktoratas Europos Sąjungoje ir mes tikimės, kad jos vadovai už rūpinsis žmogaus teisų sklaida šioje organizacijoje. Tačiau ES nėra tos žmogaus teisų tarybos nare, tik atskiros valstybės yra jos narėmis. Tai, tai sukelia tam tikrų praktinių klausimų. Ir aš labai tikiuosi, kad to dokumento aptarimas šiandien mus priartins prie įvairių alternatyvų ir galimybių aptarimo. Taigi, man labai malonu pristatyti daktarę Karen Smith iš Londono ekonomikos ir politinių mokslų mokyklos. Ji ir parengė tą studiją, kurią užsakė Europos parlamentas, skirta Europos, skirta Europos Sąjungai ir žmogaus teisų tarybos peržiūrai. Tas dokumentas bus išdalintas e, visiems mūsų posėdžio metu. Daktaras Smith taip pat yra Europos užsienio politikos padalinio vadovė uni, savo universitete. Ji taip pat yra stažavusius Europos universiteto institute Florencijoje. Taip pat ji, ji mm, yra dirbusi e, žurnaliste Italijoje, o 2007-aisiais jai buvo įteikta Anos Lind premija už puikius e, rezultatus e, mm, užsiimant moksliniais tyrimais Europos žmo, užsienio politikos ir saugumo politikos rytyje. Taip yra paskalbusi nemažai straipsnių. Dr. Smith, to suteiksiu Jums žodį, tikiuosi, kad Jums pavyks apsiriboti dešimčia minučių, o po to vyks aktyvios diskusijos. Dr. Smith, prašau. Labai ačiū. Aš šią studiją atlikau ir peržiūrėjau Junktinių tautų e, tarybos e, veiklą ir vertinu ES vaidmenį ten. E, Žmogus teisų tarybos veiklą stebiu nuo pat jos pradžios 2006 metais. O šioje studijoje aš vertinu išorinį ir vidinį ES veiksmingumą žmogaus teisų taryboje. Man atrodo, kad ES įtaka žmogaus teisų taryboje šiandien yra e, skirtingo pobūdžio. Žmogaus teisų tarybos darbo atvarkėje dominuodavo kiti, kitos organizacijos, pavyzdžiui, Islamiškosios konferencijos organizacija ir Afrikos grupė. Europos Sąjunga neversdavo aktyviai tarybos svarstyti tų e, valstybių, kuriuose žmogaus teisės yra ypatingai pažeidžiamos e, atveju. Todėl ES yra tarsi izoliuota ir nesugeba sukurti kryžminių koalicijų su kitomis valstybėmis, kad galėtų propaguoti savo prioritetus. ES vaidmuo žmogaus teisų taryboje iliustruoja, su kokiais iššūkiais susituria ES, bandydama padaryti apie instituciją, kuri yra tokia politinė ir kuriai vadovauja, kuria, kuria skaldo uh, politikos pasidalymas tarp uh, šiaurės ir pietų. Uh, skirtingos valstybės narės turi skirtingą įtaką, tačiau ES veikimo metodika yra savaime skilėta bendravimo politika yra neveiksminga, mes nesugebėjome sukurti vidinio E, nuoseklumo ES e, viduje ir tai žaloja jos įtaką išorėje. Valstybės narės e, nesilaiko vienodos nuomonės dėl pagrindinių klausimų, bet ES nenori teikia rezoliucijas dėl tam tikrų valstybių narių. Ir tai, kad ji taip nenori priima tas rezoliucijas, jai duo, daro žalos ir dėl to Junktinių tautų komisijoje nėra uh, aptariami e, jos prioritetai aktualiai. ES neturi bendro koeficiento, kurio pagrindu galėtų dirbti siekdama žmogaus teisų propagavimo. ES darbo atvarkė žmogaus teisės turėtų būti traktuojamos kaip skubos tvarkas varsomi klausimai. E, palaikant ryšius su kitomis valstybėmis narėmis, visi tie klausimai yra traktuojami kaip rutininiai eiliniai klausimai nėra ryšio tarp to, kas vyksta Bruselėje ir Ženevoje. Ir ES siekiai žmogaus teisų taryboje nėra deramai integruoti į kitas išorinės politikos rytis. Be to, studijoje yra įvertinama žmogaus teisų tarybos peržiūra ir skirtingi jos aspektai. Ši peržiūra turėtų pasibaigti artimiausiais mėnesiais. Kol kas ES labai aktyviai dalyvavo šiame procese, pateikė labai daug aiškių ir naudingų pasiūlymų, kad pagerėtų žmogaus teisų tarybos veikimas. Ir šios peržiūros e, galima išvada būtų, išdava būtų tik tai e, periodinės peržiūros nedidelis pagerinimas, būtų šiek tiek geriau paskirstomas darbas, e, žmogaus teisų taryboje tam būtų paskirti konkrečiai vieneri metai ir tada būtų galima labiau nuspėti, kas bus diskutuojama ir kokie sprendimai bus priimami. Tam reikia labai iškių debatų. Jeigu žmogaus teisų taryboje ES norėtų pasiekti daugiau, ji turėtų daryti štai ką, mano nuomonė. Pirmiausia, reikėtų labai aiškiai išdėstyti savo poziciją regioniams grupėms ir aiškiai e, įvardinti, pagal kokius kriterijus yra renkami žmonės į žmogaus teisų tarybą. Kitaip e, neegzistuoja realios konkurencijos patenkant į žmogaus teisų sistemą E, komisijos sistemą ir tarptautiniai mechanizmai nėra gerai įgyvendinami. Bet ES turėtų siekti tokių e, nepriklausomų e, varomųjų jėgų ieškoti, kad per įprastas komisijos sesijas ES klausimai būtų aptariami dažniau. ES taip pat turėtų stebėti, kaip yra E, įgyvendinamas Elgesio kodeksas, kaip yra laikomas nustatytų procedūrų, reikėtų pabrėžti būtinybę naudotis daugiau konkrečių priemonių, svarstant konkrečių valstybių narių situaciją. Be to, reikėtų aptarti labai aktyviai e, kai kurių valstybių narių e, padėtį, priimdama specialias rezoliucijas ir suteikdama ypatingus įgaliojimus ypatingiems asmenims. Jungtinių tautų taryba e, turėtų užgošti ES ypatingai galiotinio žmogaus teisėms vaidmens. Labai svarbu stiprinti ES vaidmenį žmogaus teisų taryboje bendrai. ES gebėjimas veikti išorėje turi būti sustiprintas nedelsint. Žmogaus teisų taryba turėtų kurti glaudesnius ryšius su įvairiausiais tarpininkais, tokiu, tarpininkais tokiu būdu uh, E, būtų galima geriau apsaugoti žmogaus teisės ir labiau jas e, propaguoti. Didesnė ES delegacija Ženevoje e, būtų veiksmingesnė, todėl reikia ją padidinti. ES pozicijos Ženevoje turėtų būti geriau inkorporuotas ES išorės santykius. Turi būti sukurta sistema, kuri leistų paremti ypatingojo įgaliotinio veiklą ir tas ypatingas įgaliotinis arba jo atstovai galėtų e, atlikti lobistinę veiklą propaguojant ES poziciją žmogaus teisų taryboje. E, trečiųjų šalių pozicija taryboje turėtų būti aptariama ir per ES dvi šalius dialogų su visomis trečiosiomis šalimis ir ypač su ES vadinamaisiais strateginiais partneriais. ES turėtų kur kas aiškiau įvardinti savo uh, pozicijos reikalavimus Ženevoje ir turėtų pademonstruoti akivaizdų nusivylimą, kai tokio, e, tie reikalavimai nėra patvirtinami, paremiami. ES delegacija Ženevoje turėtų atlikti labai svarbų vaidmenį, vadovaudama koordinaciniams posėdžiams, užmėgstama ryšių su trečiosiomis šalimis ir greičiau, geriau inkorporuodama ES pozicijas į E, Ženevos ir e, pozicijas ir ES užsienio politikos visas rytis. ES žmogaus teisų taryboje tarsi nėra pakankamai gerai atstovaujama ir e, žinome, kad ten ji negauna pakankamai kalbėjimo laiko sesijose ir ji yra užgožiama kitų valstybių blokų. Tiesą sakant, ES netgi galėtų sumažinti, susilpninti uh, E, blokų politiką e, žmogaus teisų taryboje ir galėtų pristatyti mažiau pareiškimų ES vardu. Vietoj ES pareiškimų būtų galima pasirūpinti, kad daug valstybių narių išsakytų tokią pat poziciją ir tada e, įtaka būtų kur kas didesnė. ES turėtų reikalauti rezoliucijų apie konkrečias šalis, bet tai turėtų būti daroma geriau. Uh, E, imantis vadovauti ar koordinuoti valstybių narių rezoliucijų prieimimo, o ne priimti rezoliuciją savo lygių. ES žmogaus teisų taryboje turėtų išsikelti daugiau tikslų per savo pranešimus ir tokie tikslai turėtų e, būti, sutapti su ES užsienio politikos pagrindiniais tikslais e, Galvodama apie rūpestį keliančių valstybių narių situaciją, ES turėtų imtis daugiau įvairiausių priemonių ir aktyviau, kad būtų sprendžiama žmogaus teisų pažeidimų problemas visame pasaulyje. Tai padėtų žmogaus teisų tarybai įgyvendinti savo įgaliojimus, propaguojant ir ginant žmogaus teisės. Indeed, think... Ačiū, <clears throat> ponas Smith. Iš tikrųjų labai įdomu buvo išgirsti pristatymą apie tai, kaip mes galėjome e, viską pakreipti kitaip, jeigu ES būtų sugebėjusi kalbėti vienu balsu taryboje. Jūs pakartojote daugelį rekomendacijų, kurias parlamentas yra patvirtinę savo anksčiau priimtose rezoliucijose. Ypač kalbant apie ypač kalbant apie būtinybę užtikrinti žmogaus teisų institucijų autonomiškumą. Taip pat reikia aktyviau ir garsiau kalbėti apie padėtį susidarančią vienoje ar kitoje, kitoje valstybėje. Kaip visada, Ženevą siunčiame nedidelę delegaciją, jį ten lankysis e, kovo 16-18 dienomis. Mes sieksime susitikti kiek įmanoma, su kiek įmanoma daugiau atstovų, pilietinių organizacijų atstovų, nevyriausybinio organizacijų atstovų, ypatingųjų atstovų, tam, kad susipažintumėme su padėtimi. Prieš suteikdama galimybę nariams pasisakyti, siūlyčiau išklausyti ponios Arvidson. Prieš suteikiant žodį parla komiteto nariams. Jūs atstovaujate Junktinių tautų žmogaus teisų įgaliotinio biurą. Ir paskui suteiksime galimybę ponui Tojermanui, žmogu, žmogaus teisų darbo grupės vadovui, pasisakyti. So much, um, this... Ačiū už man suteiktą galimybę ir už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Noriu pasidžiaugti e, tuo, kad svarstoma žmogaus teisų taryba. Kol kas yra įvykusi tik tai viena mūsų, vienas mūsų darbo grupės posėdis ir kita, kas vyks šį penktadienį, kuriame kalbėsime apie žmogaus teisų tarybą, taip pat apie ES pasirengimą E, kitai, kitam jo posėdžiui, tarybos posėdžiui. Aptarsime pasirengiamąjį etapą prieš susitikimą New York'e. Esame dėkingi parlamentui už tai, kad buvo parengta šiandien pristatoma studija, kuri leis į viską pažvelgti giliau ir išsameu aptarti visus susijusius klausimus ir Ženevoje, ir New York, ir su valst, draugės su valstybių narių atstovais. Norėčiau pakomentuoti kai kuriuos e, tos studijos momentus. Daugybė Europ, Europos Sąjungai kylančių iššūkių žmogaus teisų taryboje jau buvo aptarti įvairiose kitose dokumentuose ir studijose pasirodžiusiuose pastaraisiais metais, bei galiu pasakyti, kad mes susidurėme su jais kasdienėme darbe. Taip pat noriu pasakyti, kad jau imtasi nemažai priemonių, bandant išspręsti tuos iššūkius. Žmogaus teisų taryboje taip pat. Pavyzdžiui, buvo parengtos rekomendacijos dėl žmogaus teisų tarybos. Bendra, bendros rekomendacijos. Ir mes pritarėme tam, kad tai, kas vyksta Ženevoje žmogus teisų taryboje, neturi vykti atsietai nuo, nuo darbo Briuselyje. Tai, tai, būti, tai turi būti Belgijos, Briuselio, atsiprašau, poli, institucijų politikos dalimi. Pavyzdžiui, religijos laisvė, įsitikinimų laisvė yra puikus pavyzdys, kaip darbas turi būti vykdomas visais lygmenimis Taip pat e, čia galime kalbėti apie valstybių strategijas ir užsienio politiką. Taigi mes manome, kad šį koordinavimą turime toliau vykdyti ir mūsų institucija gali ir atlikti tą koordinuojantį vaidmenį, integruoti tą politiką į visas politikos rytis. Reikėtų, pavyzdžiui, sustiprinti mūsų bendarbiavimą su regioninėmis darbo grupėmis, konkrečiais klausimais prieš tuos klausimus svarstant žmogaus teisų taryboje. Ženevoje kitoje sesijoje bus tam tikri, svarstami tam tikri prioritetai ir mes norime iš anksto juos aptarti čia vietoje. Mes taip pat pritarėme tam, kad tai, kas vyksta žmogaus teisų taryboje, E, turi būti žinoma, informacija apie tai turi būti skleidžiama iki pačių aukščiausių politikos atstovų sluoksniui. E, ir prieš susitikimą Ženevoje ES vyriausiai galiotinė užsienio reikalams lankysis e, Ženevoje. Ir pirmą kartą nuo 2005-ųjų bus žmogaus teisų klausimas, žmogaus teisų tarybos klausimas bus svarstamas užsienio reikalų e, ministrų taryboje, taigi bus tvirtinamos išvados aukščiausių politinių lygmenių. Mes taip pat pritarėme siūlymui, kad reikia didinti mūsų aprepti. Kalbu ir apie žmogaus teisų tarybą ir, ir generalinę asamblėją. Ir prieš tai ES pirmininkavusios Belgijos atstovai atsiskaitė apie apie dalyvavimą ankstesnėje žmogaus teisų tarybos asamblėjoje. Ir mes norime suintensyvinti savo darbą ir pasangas ir Ženevoje, ir visose sostinėse. Taip pat reiktų dirbti dvišalių santykių pagrindų. Mes esame sudarę galimybės renkti videokonferencijas, ruošiantis žmogaus teisų tarybos susitikimui arba generaliniai asamblėjai. Ir ateinančiomis dienomis vyks daugybė tokių, to, tokio konteksto susitikimų, taip pat su Šiaurės Afrikos valstybių atstovais. Uh, buvo išsakyta mintis, kad ES turi būti drąsesnė teikdama rezoliucijas kok, kokiu nors šalių klausimų. Žinoma, žmogaus teisų tarybos reputacija ir patikimumas slypi jos gebėjime imtis konkrečia valstybėse susidarančių situacijų. 2006-aisiais, kuomet taryba buvo įkurta, mes tikėjomės, kad tai ir bus pagrindinė jos užduotis, tačiau dar reikėjo daug nuveikti, kad tai praktiškai taptų įmanoma. Taigi ES nori prisidėti prie tokių galimybių išplėtimo, tai yra, kad būtų sprendžiamos susidariusios krizinės situacijos šaly, šalyse žmogus teisų srityje. Mes taip pat konstatuojame, kad pastaraisiais metais formuojasi tam tikras alijansas E, kuomet kokia nors nauja šalis kandidatė pateikė savo kandidatūrą stojimui į tarybą, ypač jeigu ta šalis kandidatė yra kažkam nepriimtina. Ir dažnai viskas vyksta prieš tos šalies kandidatės valią. Ir na, kartais sulaukiama labai prieštaringų rezultatų. Galėčiau priminti specialų posėdį tarybos skirtą Šrilankai. Todėl susiformuoja tam tikra įtampa tarp regioninių alijansų ir kitų valstybių, ypač tais atvejais, kai kai kurios valstybės bando kelti kokios nors valstybės klausimą, jeigu toje valstybėje susidaro ypatinga padėtis. Dar porą dalykų, kalbant apie ES politiką žmogaus teisų taryboje bendrai. Kalba, tai, tai svarbu, at, kalbant apie daugia šalį darbą, bet ir bendrai kitose kontekstuose. Svarbu įtraukti atskiras valstybės, pasitelkti jų žinias ir patirtį, taip pat glaudžiai dirbti su jomis. Tai, pavyzdžiui, taip pat reiškia, kad reikia dalyvauti, prisidėti formuluojant pozicijos dokumentus ir taip pat, kad būtų aiškiai girdimas ES balsas. Ne tik es pirmininkaujančios valstybės, bet ir kitų valstybių. Svarbu, kad kiek įmanoma daugiau balsų atstovautų ES. Ir čia jokio prieštaravimo tame neižvelgėme. Girdėjome argumentą dėl to, kad ES galėtų prisidėti prie blokų ir alijansų kūrimo. Uh, Ir čia turime kalbėti ne tik apie Lisabono e, sutarties sutart, nuostatų įgyvendinimą. Mes tiesiog turime siekti kitokio aukštesnio statuso Europos Sąjungai tose, tose asam, žmogus teisų darybos asamblėjojose. Toliau kalbant apie pačią institucijos peržiūrą. Daug minčių jau buvo išsakyta ir aš pritariu išsakytoms mintims. Uh, ir kaip tikriausiai žinote, mes darėme labai daug pastangų tam, kad ta institucijos peržiūra taptų proga užtikrinti geresnę tos tarybos veiklą, nes jos veikloje yra tam tikrų trūkumų. Ir praktiškai prieš dviejus metus ėmėme renkti savo vidinės pozicijas. Taip pat bandėme pateikti novatoriškų pasiūlymų uh, konsultavomis su, su įvairiausiamis valstybėmis, buvo inicijuotos regioninės grupės. Ir, ir mes parengėme įvairių pasiūlymų, pavyzdžiui, kaip, kaip e, reaguoti į padėtį kokioje nors šalyje, kokia perspėjimo sistema turėtų egzistuoti. Taip pat konstatavome, kad kalbant apie uh, tarybos gebėjimą reaguoti į situacijas, taip pat į formuluojamų pozicijų autonomiškumą. Yra ta, gana stiprus pasipriešinimas tam, kad būtų sustiprintas, sustiprinti šie tarybos darbo aspektai. Ir, ir Ženevoje vykstantis darybų procesas yra gana sudėtingas. Kaip žinote, tik šiandien pasirodė pir, pirmieji dokumentai susijęs su Ženevos žmogaus teisų tarybos peržiūra. Mes pateikėme išsamius savo komentarus ir savo darbe, taip pat bendraujami su kitomis delegacijomis, akcentuojame, kad svarbu, jog Ženevos taryba apim, dirbtų ne tik pagal jos savo veiksmų programą, bet ypač reaguotų į padėtis susidarančios kokio nors valstybei, padėtis susidarančio konkrečioje valstybėje. Apie tai reikia kalbėti ir susitikime New York'e, taip pat kalbėti apie vad, vadovavimo kokybę toje institucijoje. Ačiū. Ačiū, ponė Tormen, už labai išsamų pristatymą, ką ES turėtų daryti e, ir kokios naudos e, gali gauti iš jos peržiūros. Aš manau, kad Konas Kirts nori pakomentuoti. Ne, ačiū. Mes dirbam toj pačiai komandai. Labai džiaugiuosi, kad jūs dirbate toj pačiai komandai, nes tos komanda tikrai labai gera. O dabar aš norėčiau kreiptis į ponę Arvidson. Uh, ačiū. Manau, kad jau buvo išsakyta labai daug gerų minčių. Dr. Smith prezentacija buvo labai įdomi. Ir aš tik norėčiau atkreipti dėmesį į keletą labai įdomių uh, išsakytų um, pozicijos aspektų. Mes uh, matome, kad dabar vyksta peržiūra, yra išdės surašyti vadinamieji pozicijų dokumentai ir uh, ten yra uh, aprašytos nespecialios procedūros uh, sukurtos peržiūros metu. Uh, Štai porą keletą trumpų momentų paminėsiu. Vieną jūs kalbėjo, apie vieną jų kalbėjo jau Smith. Mes tikrai norime, kad žmogaus teisų taryba geriau veiktų, e, spręsdama ir įsisenėjusią žmogaus teisų problemas ir krizės iškilusią žmogaus teisų srityje. Čia e, reikia naudotis ne tik neįlinėmis sesijomis, ne tik per sesijas, bet ir tarp sesijų, jeigu galima. E, ypatingai galiotinė pasiūlė, kad tos neįlinės sesijos turėtų vykti ne tik Ženevoje, bet ir kitose regionuose, kad būtų galima iš tiesų e, užmėgsti geresnius ryšius. Taip pat buvo išsakyta ką tik mintis, kad taryba galėtų organizuoti ypatingas sesijas be konkrečių dokumentų prieimimo, bet tai būtų tam tikri parengėmėjai e, renginiai prieš įvairiausių rezoliucijų ir sprendimų ar pozicijų prieimimą. Tai būtų vienas iš būdų spręsti ir vadinamasis chroniškas ir neįlenės situacijas. Kitas dalykas - komisijos nepriklausomybė. Aš tik tris e, trumpas nuomonės noriu išsakyti. Pirmiausia, kalbant apie Elgesio kodeksą ir operacijų reguliavimą. Mums susidaro įspūdis, kad toks Elgesio kodekso reglamentavimas turėtų būti sprendžiamas savireguliacinėse institucijose. Vadinasi, tos ypatingosios procedūros savaime E, būtų peržiūrimos e, koleginėse peržiūrose vadinamosi, baigiant išteiškinti pažeidimus. Kitas dalykas, mes taip pat manome, kad būtų labai įdomu e, objektyviai įvertinti ir valstybių narių bendradarbiavimą. Neretai valstybės narys yra kviečiamas bendradarbiauti, bet jos kažką užstabdo. Pavyzdžiui, yra nustatytos vizitų datos, bet jų nesilaikoma ir panašiai. Manau, kad tai taip pat reikėtų vertinti pagal kitą mechanizmą. Trečias dalykas, labai techninis. Per žmogaus teisų tarybos posėdžius trūkstant laiko mes e, pastebėjome, kad galimybė dirbti su kitais nariais buvo ribota, nes e, pagal specialiasias procedūras ataskait, keletą ataskaitų reikėjo pateikti tuo pačiu metu tai tikrai neprisidėjo prie diskusijų kokybės. Manau, kad būtų kur kas geriau, jeigu vyktų viena diskusija e, apie vieną pranešimą ar su vienu pranešėju ir su vienu ekspertu. Tai pagerintų jų kokybę. Paskutinis dalykas dėl mūsų pačių nepriklausomybės. Mums labai svarbu, kad ypatingoji įgaliotinė būtų nepriklausoma. Tai yra nepaprastai svarbu, ji turi atsiskaityti, bet ji e, turi dirbti nepriklausomai. Iš kitų e, detalių nepristatinės. Ačiū, ponė Arvidson. O dabar suteiksiu žodį kolegoms, kad testume diskusiją. Pone Hochpiller, kuri yra ir Europos parlamento ir jungtinių tautų darbo grupės narė ir yra dalyvavusi delegacijos į Generalinę asamblėją. Thank you. I have uh, some different points. Ačiū. Aš išsakysiu kitokių nuomonių. Dėkoju daktariai Schmidt, Smith už studiją. Mes ją turime perskaityti, kad galėtume viską gerai suprasti. Ir aš tik tai norėčiau pabrėžti, kaip svarbu e, yra tai daryti. ES turi išlikti stipri, rengdama įvairiausias rezoliucijas ir mandatus. Nors tai yra labai sudėtinga dabar padaryti. Aš nežinau, kokiuose kitose e, jungtinių tautų žmogaus teisų gynimo institucijose galime pareikalauti, kad žmogaus teisų pažeidėjai būtų e, patraukiami atsakomybėn. Paprastai yra tik tai kalba apie tam tikrų valstybių situaciją. Taip pat jūs sakote, kad ES, dirbdama žmogaus teisų klausimais, turėtų glaudžiau bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis. Aš dabar galiu išsakyti tik vieną pavyzdį. Kai rengėme nuomonę apie Frontex ir pasienio agentūrą, aš susidariau įspūdį, kad šiame kontekste būtų labai lengva pasakyti, kad taip, ES ir jos agentūra, kuri yra, e, ir jos atinkama agentūra turėtų atsižvelgti į e, ypatingą žmogaus teisų komisaro sukauptą E, kompetenciją ir patirtį. Pažvelgę į e, tą sukauptą patirtį galėtume geriau spręsti problemas praktiškai. Tačiau atrodo, kad taip nėra. Taip, Junktinių tautų žmogaus teisų komisaras yra minimas, bet ne kitos institucijos. Ir iš ES pusės, aš e, manau, bent jau dabar iš e, mūsų parlamento pusės mes turėtume pabrėžti, kad e, ši e, patirtis e, turi susilaukti reikiamo dėmesio, mes negalime dubliuoti pasiektos veiklos. Taip pat aš norėčiau priminti, kad ES negalėtų veikti kaip blokas. Priešingai, ES turėtų net sumažinti uh, savo kaip ES, kaip bendro darinio uh, E, veiklos mastus. Aš manau, kad tai prieštarauja tam, ką mes e, darbo grupėse dėl e, jungtinių tautų sakome. Per paskutinę generalinę asamblėją ES galėjo priimti rezoliucijas, pralaimėjo balsavime, kad galėtų gauti daugiau teisų ir kalbėti vienu balsu. Manau, kad tai nėra prieštaravimas, tai yra e, aktyvus dvišalis būdas e, dirbant, sprendžiant įvairias bendras problemas. Aš nežinau, ką jūs parašėte, aš tik girdėjau, ką jūs sakėte, bet aš čia išvelgiu prieštaravimą. Dėl to, kaip mes e, apie problemas turim kalbėti iš ES. Kitas dalykas, klausimas jums abiems ir ponui Toerman. Jūs sakėte, kad taip, jungtinių tautų blokai yra labai stiprus, taip pat ir tie, kurie e, trukdo daugumai sprendimų, pavyzdžiui, kaip ir tos bendraminčių grupės. Žinau, kad bendraminčių grupėse Egiptas visuomet buvo labai stiprus veikėjas. Aš žinau, kad politika keičiasi, bet e, ateityje, e, matydami, kaip keisis pats Egiptas ir jo politika, mes e, turbūt įsivaizduojame, kad Egiptas rimčiau vertins žmogaus teisų pažeidimus. Ir aš norėčiau sužinoti, ar ateityje tai nesusilpnins bendraminčių grupių, E, ir jų priimamų sprendimų apie konkrečias valstybės. Have, uh, no for... Ačiū. Daugiau niekas neprašo žodžio tuo tarpu. Todėl dabar siūlau išklausyti dr. Smith. Um, I mean, reactions, I think, on this, I'm, I think the big issue here is the enhanced status. Mano svarbiausias klausimas visose šiose svarstymuose yra pakeistas geresnis statusas. Aš nesiūlyčiau ES kaip patokiai ES alijansų išnykti. Bet kartais mūsų pozicija iššaukė labai aštrę kai kurių valstybių reakciją, ypač pietų Europos valstybių. Ir todėl e, taryboje susidaro labai sudėtinga padėtis, o atsiriboti nuo bloko yra labai sudėtinga, ypač jeigu valstybė siekia Junktinių tautų saugumo tarybos vietos arba ji e, pirmininkauja kokioje nors institucijoje. Todėl dažnai Europos Sąjunga susiduria su, pranaše, su, su skaičiumi, skaičiaus ir dydžio prasme pranašesnėmis mm, grupėmis ir dažnai pralaimi. Nes e, tiesiog yra alijansų, kurios, kuriuose yra daugiau valstybių, didesnis skaičius valstybių. Ir situacija yra tokia dėl to, kad dabartinė padėtis yra labai politizuota. Todėl reikėtų galvoti ne apie tai, aš dabar nekalbu apie tai, kod, kaip ES galėtų tapti įtakingesnė veikėja pasauliniu mastu, bet apie tai, kaip e, Europos valstybės narės galėtų pasiekti geresnio tarybos darbo ir taip pat geresn, geresnės žmogaus teisų padėties. Todėl mano galva reikia išspręsti tą priklausomybės blokams situaciją nes ES sunku su nuosaikiomis valstybėmis kurti alijansus, kadangi tie blokai yra gana aiškiai susiformavę. Ir jeigu ES taip pat liks savo blokė, situacija nepasikeis. Jungtinių, matėme, kas vyko Jungtinių tautų generalinėje asamblėje. Kai kurios valstybės tiesiog automatiškai balsuoja vienaip ar kitaip, kuomet iškyla kažkokios valstybės klausimas. ES turi labiau koordinuoti savo veiksmus, jos pozicija turi būti nuoseklesnė, narės vieningesnės. ES turi dirbti daug organizuočiau ir jos narės turi būti daug labiau vieningos. Jeigu vieną žinę siunčia daugybė valstybių, Tai pežiūros procese tai pasiteisino. Valstybės puikiai susitelkė, o vieninga viena žinia kartais priklauso nuo to, kokią valstybę ją pristato. Bet toks požiūris yra toleruojamas. ES narės sukuria diskusijų erdvę. Jei ES reikalautų ypatingo statuso žmogaus teisų tarybų. Tai koks būtų tas ypatingas statusas? Ar jis reikalingas tam, kad ES, na, pavyzdžiui, tai, tai ES narys turėtų mažiau laiko pasisakymams? Kodėl tai turėtų tapti prioritetu? Pasisakymo laiko prasme, visos ES valstybės narės, kurios yra žmogaus teisų taryboje, gauna laiko pasisakymui. Ir jeigu ES siektų ypatingo statuso žmogaus teisų taryboje, tai kitos grupuotės, kito, kiti, kitų valstybių alijansai taip pat pareikalautų ypatingo statuso. Tai nereiškia, nereiškia kad ES kažko nepadaro, bet tiesiog turi, jos narės turi labiau susitelkti, geriau organizuoti savo darbą ir siūsti vieną žinę. Nes kitaip ES nebūtinai pasitarnaus žmogaus teisų tarybos tikslams. Tokia būtų mano pozicija. Tuo ir baigsiu. Ačiū. Thank you, Dr. Smith. Um, what came to my... Ačiū. Ar galėtumėte labiau paaiškinti savo siūlymą geriau integruoti žmogaus teisų tarybos pozicijas į ES užsienio politiką? Gal galite pateikti pavyzdžių, ar kolegos galėtų kažką pasiūlyti? Man tai atrodo svarbus dalykas, nes kitaip mums ne, netodysime labai patikimai, jeigu viena pusė nežinos, ką daro kita. O užsienio politikoje didžiausias iššūkis ir yra užtikrinti nuoseklumą tarp vystomą bendradarbiavimo politikos ir užsienio politikos. O mūsų komitetas ypač aktyviai kovoja už tai, kad atsirastų visos struktūros tam, kad žmogaus teisų aspektas būtų matomas visose užsienio politikos aspektuose, praktikoje. Gal kas nors galėtų pasakyti, ką, ką nors pasakyti, tuo tarpu pa, žodžio paprašė ponas Prodis ir paskui lauksime atsiliepimo į mano siūlymą. <coughs> Ačiū, na aš trumpai. Aš trukla, man sudėtinga suprasti ponios Smith poziciją, tiesą pasakius, nes, na, tarkime, Afrikos Sąjungos situacija, ar ne? Pagal tą palyginimą galima būtų pasakyti, jog valstybės narės e, Afrikos Sąjungos skelbia skirtingas pozicijas, dėl to sunku pasiekti susitarimus su, su jomis. Taigi žmogaus teisų kontekste manyčiau, kad būtų naudinga visiems, kad Afrikos sąjunga reaguotų savarankiškai ir sprendžiant su jie susijusius klausimus. Mano man čia nėra jokio prieštaravimo ir aš netgi norėčiau pasakyti, kad šitie skirtingi elementai netgi turėtų būti planuojami kartu, pajėgti sudaryti alijansus ir pajėgti kalbėti vienu balsu Tuo pačiu metu tai leistų atsižvelgti į, na, tokios ilgalaikiškesnio perspektyvos e, interesus. Ir jungtinė, e, Europos Sąjunga, atsiprašau, irgi čia gali suvaidinti didesnį vaidmenį, lygiai taip pat kalbant apie tą konvergencijos siekį. Ir jeigu mums nepavyks to pasiekti, tikrai būtų e, labai gaila, ypač žmogaus teisų požiūrių. Taigi aš nemanau, kad čia yra kažkoks tai konfliktas, reikėtų tai laikyti kaip tik privalumu ir pasistengti tuos abu aspektus sustiprinti, būtent juos išnaudoti tam, kad būtų užtikrinta didesnė sinergija. Thank you, Mr. Prodi. Ačiū, ponia Prodi. reikėtų labiau e, įsigilinti šį paradoksą. Jei niekas daugiau nevrašo, tuomet ponas Toermanas. I mean, Ačiū. E, šiuos klausimus visada sprendžiame ES, šio ES nebūtinai e, turi dirbti pagal Lisabono sutartį New York ir Ženevoje. Tiesiog reikia užtikrinti geresnį vidinį koordinavimą dirbant Ženevoje ir New York'e. Tai visada aktualu. Tai yra, mes turime daugiau laiko skirti vidinės, vidiniam pozicijos aptarimui. ES narės turėtų E, vaidinti svarbesnį vaidmenį, įmantis e, ruošti pranešimus apie ką nors valstybės. Žinote, koks yra, pas, kaip vyksta dalinimasis darbais toje organizacijoje. Taip pat reiktų rinktis novatorišką požiūrį. Vienas tokių požiūrių būtų štai koks. Vieną tą pačią žinę siunčia daugybė balsų ir žmogaus teisų tarybos peržiūros kontekste toks požiūris pasiteisino. Tačiau mūsų studijoje, kuri parengta mūsų pozicija, mūsų požiūris labai menkai atspindimas, o mes tikrai daug darėme, daug kovojame, kad jis atsispindėtų toje studijoje. Kita vertus, galime nagrinėti skirtingus modelius, kur, kur, kuriais remdamėsi dirbame, pavyzdžiui, ES poziciją dėl mirties bausmės Generalinėje asamblėje. Mes dirbame draugė, draugė su svarbiais partneriais kitose regionuose. Panašiai yra buvę ir praeitįje. Ir tą patį darysime, pavyzdžiui, lesbiečių, gėjų, transeksualų ir biseksualų teisų klausimų. Uh, Europos Sąjunga palaiko tai, to, tokias įves, tačiau viskas svarbu, taip pat svarbu, kaip lobistinė veikla paskui vystoma. E, kaip sakiau, yra susiformavę, susiformavę šalių alijansai ir iš kuomet iškyla sudėtinga padėtis kokia nors valstybė, kartais sunku išsiaiškinti, į kokios valstybės atstovus kreiptis palaikymo, jeigu norime svarstyti padėti kokiame nors regione. Klimat Ženevoje. E, Ženevos susitikimuose atmosfera yra kitokia nei New Yorko generalinės asamblėjos susitikimuose. Tai reikia suvokti, ypač e, kalbant apie atskiras valstybės arba ar situaciją regione. Ir galiausiai Pone Lochbiller iškėlė klausimą, ar valstybės, valstybių pozicija gali keiči, keistis žmogaus teisų taryboje. Egiptas, pavyzdžiui, Egiptas gali tapti vieną dieną už žmogaus teisės kovojančią valstybę narę. Iki šiol Egiptas ypač akcentavo tarybos galimybės simtis kokioje nors atskiroje valstybėje susidarančios padėties. Kita vertus, valstybės, kurios užtikrina žmogaus teisės ir demokratišką sistemą savo šalyje, kartais yra ne, nenoriai palaiko siūlymus imtis iniciatyvos trečiosiuose valstybėse, ypač jeigu kalbame apie konfliktus, kuriuose dalyvauja jungtinių tautų institucijos. Ačiū. Daktarė Smith, aš norėčiau tik pakalbėti apie tai, ką jūs paminėjote, kad žmogaus teisės reikia geriau integruoti. Ne tik apie integravimą čia kalbame, klausimas yra kur kas platesnis. Valstybių narių požiūris į žmogaus teisės ir jų uh, prioritetizavimas. Tai kur kas platesnio masto klausimas ir nemanau, kad reikėtų dabar leistis į to aptarinėjimą. Tačiau pagrindinė sąlyga yra ta, kad žmogaus teisės e, turi būti kur kas didesnis e, prioritetas žmogaus uh, užsienio santykiuose. Jeigu taip atsitiktų, turėtume pradėti galvoti, kas remia Europiečių žmogaus teisės taryboje, kas balsuoja taip, kaip jie, kas nebalsuoja. Tai e, ką jūs išsiaiškintumėte šokiruotų. E, labai daug demokratinių valstybių mūsų neparemė. Net jeigu Egiptas eitų demokratijos keliu, jis staiga per naktį to demokratinė valstybė nepasidarys. Mes turime labai daug E, kitų pavyzdžių vadinamame besivystančiame pasaulyje, kur dabar įsitvirtino jau demokratija, tačiau tai nesitiko greitai. Reikėtų pagalvoti, kaip tuos blokus galėtume sulaužyti, kad vyktų racionali diskusija apie konkrečių valstybių situacijas. Kai kurių valstybių kontekstuose daugelis, e, vals... daugelis klausimų turi būti sprendžiama. Vienas iš būdų tai padaryti, mano nuomonė, yra Europos Sąjungai informuoti partnerius apie tai, kad ji stebi, kas vyksta žmogaus teisų taryboje. Nes galiausiai daugelis valstybių gaunančių dosnę ES humanitarinę pagalbą arba prekybos nuolaidas neribotai gali garsiai kalbėti apie ES ir valstybių narių žmogaus teisų poziciją žmogaus teisų taryboje. Žmogus teisų klausimas turi būti keliamas įvairiausiuose dialoguose tarp ES ir jos strateginių partnerių, ne tik žmogaus teisų dialoguose. Mūsų partneriai turi žinoti, kad mūsų pozicija yra svari Tai negali būti traktuojama kaip kažkoks draugiškas pareiškimas. Pavyzdžiui, kai mes per neįlinę sesiją balsuojame e, e, dėl Šrilankos ir priimame jai nepalankės priemonės. Nes kai mes, bals, net kai mes balsuojame dėl rytų kaiminystės, e, turime aiškiau įvardinti savo poziciją. Kol kas žmogaus teisų e, klausimų priimamas pozicijos nesustabdo diskusijų dėl, pavyzdžiui, padėties Kinijoje. Mane labai šokiravo tai, kad neremė valstybės mūsų, kurios atrodo yra labai glaužiai susijusios su Europos Sąjunga. Taigi, kai aš kalbu apie pozicijų integravimą, aš turiu galvoje tai, kas vyksta Ženevoje e, Ir turiu galvą, kad tai, kas vyksta Ženevoje, turėtų būti pagrįsta tuo, kas vyksta Bruselėje, kad mes galėtume vienalytiškiau žiūrėti į žmogaus teisų problemas. O žmogaus teisėsgi yra labai svarbi ES išorės politikos bendrai dalis. Uh, Ačiū, ši diskusija netrukus baigsis. Pone Lochbilė, baigiamas žodis. Ačiū, labai trumpa pastaba. Dr. Smith, jūs sakėte, kad valstybės, su kuriomis ES palaiko glaudžius ryšius per humanitarnę pagalbą ir panašiai, aš e, prisiminiau, kad mes galėtume panaudoti įvairiausiais komunikavimo šaltinius su Junktinio Amerikos valstybių kongresu E, naujasis, e, naujoji kongreso užsienio santykių komiteto pirmininkė labai garsiai kalbėjo, neprisimenu kuriame e, leidinyje, kad jeigu taryba yra neveiksminga, kam Junktinės Amerikos valstijos joje tebe dirba. Aš manau, kad apie tai turime kalbėti. Tai yra unikali daugiašalė žmogus teisų gynimo institucija, kuri yra būtina ta, tam, kad e, galėtume pasiekti tolesnės pažangos. Junktinės Amerikos valstijos todėl turėtų ir toliau prie to prisidėti. E, negalima laikytis tokios pozicijos, kokios laikėsi ankstesnė vyriausybė, kai buvo tik stebėtojos Junktinės Amerikos valstijos. Ačiū. Ačiū, e, dėkui už jūsų pastabą, manau, kad laikas jau dabar eiti prie kito darbo tvarkės punkto gana kalbėti apie žmogaus teisų tarybą. Penktas klausimas - diskusija apie tolesnius veiksmus pateikus Goldstono ataskaitą apie konfliktą Gazoje ir Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos pranešimas apie ataką prieš Gazų flotilę. Kaip sutarė koordinatoriai, mes bandėme pasikviesti į savo posėdį teisėją Goldstoną, dėja jis negalėjo ateiti. Tačiau pirmininkė prašo e, nutraukti e, asmeninius pokalbius. Taigi, e, buvo pasakyta, kad ponas Goldsonas e, norėtų ateiti į mūsų komitetą ir pasikeisti nuomonėmis e, ateityje, kada bus pasirinkta abiems pusėms priimtina data. Taigi dabar bus e, Kristijan Tomušat ir Hina Žilani e, jos buvo kviestos, bet irgi negalėjo ateiti, nes turėjo ankstesnių įsipareigojimų. Ir todėl dabar mes kalbėsime su Linėja Arvidson, kur yra e, Junktinių tautų ypatingo galėtinio žmogaus teisėms regioninio biuro Europai atstovė. Parlamentarai gavo labai daug a, svarbių dokumentų, jie yra išdalinti jums ant stalų, bet to ir elektroniniu paštu iš anksto buvo išsiusti, pats Golfino pranešimas jums buvo nusiųstas. E, Ir dabar kiekvienam jūsų suteiksiu po 8 minutės. Tris kalbėtojus turime iš viso kvistinius. Pirmiausia, ponia Arvidson, o paskui Darahmori, kuris atstovauja tarptautinę e, Palestino žmogaus teisų centro agentūrą. O paskutinė kalbėtoja bus ponia Miri Weingarten, kuri yra E, žydų Izraelio aktyvistė šiuo metu gyvenanti Londone ir anksčiau yra e, dirbusi Izraelio žmogaus teisų grupės tarptautinių rėmėjų e, direktorė. Taigi po aštuonias minutės jums visiems teikime. Pirmiausia, ponė Linėja. Labai ačiū Satala, labai ačiū už kvietimą ateiti į šį renginį. Norėčiau trumpai priminti, kas įvyko po to, kai tie du svarbus e, pranešimai šios vietaskaitos buvo pateiktos. E, Jungtinės tautos buvo nusiuntusios savo delegaciją į Gazą, kuri išsiaiškino esamą padėtį, tai vadinamasis Golsono pranešimas. Be to e, yra svarstomi Gazos flotilės incidento uh, E, sukelti žmogaus teisų pažeidimai. Tai yra vadinamasis gazos flotilės, gizamo gazos flotilės ataskaita. Kaip žinote, Golsono pranešimas buvo pristatyta 2009 m. rugsėjo mėnesį žmogaus teisų tarybai, 574 puslapiai iš viso ir e, į juos įeina 36 e, konkrečių incidentų analizė 2008-2009 metais bevykstant gazos konfliktui Ir buvo padaryta išvada, kad Izraelio ir Palestinos ginkluotos grupės įvyko e, karo nusikaltimų, pažeidinėjo žmogaus teisės ir galbūt darė humanitarinių nusikaltimų gazos ruožė. E, abi pusės e, turi vykdyti dabar patikimus tyrimus savo ruoštų ir jeigu e, joms nepavyktų to padaryti, tada tarptautinis baudžiamasis teismas turėtų perimti tokių pažeidimų nagrinėjimą. Kas įvyko nuo to laiko? 2010 metais Žmogaus teisų taryba įsteigė nepriklausomą komitetą, kuriam buvo suteiktas uždavinys stebėti ir įvertinti visas vidaus teisinės ir kitokias procedūras, kurių imasi e, Izraelio ir Palestinos vyriausybės e, reaguodamos į Balsuno pranešimo išvadas. Šis nepriklausomas komitetas, vadinamasis testinis komitetas, savo pirmąją ataskaitą prateikė prieš porą mėnesių ir ten pirmą kartą buvo padarytos tokios išvados. Pirmiausia, pats sakoma, kad Izraelis atliko daugelio incidentų tyrimus, tačiau tik po keturių jų buvo e, paskelbti mm, baudžiamieji e, nusikaltėliai. Ir be to tyrimai neapėmė visų Goldstone ataskaitoje išvardintų kaltinimų ir e, ne, tie tyrimai nepasiekė aukšto lygio sprendimų priėmimėjų. Be to e, Izraelis nenagrinėjo vakarų pakrantėje įvykdytų uh, pažeidimų. Išsakyta ir daug susirūpinimo dėl to, ar tyrimai buvo nešališki. Be to komitetas stebėjo ir vertino Palestinos pusės tyrimą. Jeigu kalbame apie Palestinos administracijos e, atliktą tyrimą, tai turime prisiminti, kad e, įgyvendimo komitetas padarė išvadą, kad nepriklausoma, administ... E, nepriklausoma komisija buvo įkurta Palestinos administracijos ir buvo padaryta išvada, kad tie tyrimai tenkina tarptautinius standartus. Tačiau e, palestiniečių administracijos įkurta komisija nes, yra įvertinta kaip nesugebanti visapusiškai įvertinti gazoje vykdytus karo nusikaltimus ir pažeidimus, vien dėl to, kad fiziškai buvo sudėtinga patekti į gazos ruožą dėl akivaizdžių priežasčių. Galiausiai, kalbant apie tyrimų komitetus, e, kuriuos įkūrė de facto gazo administracija, Hamasas, tai e, komitetas susitiko su tuo komiteto nariais ir padarė išvadą, kad nebuvo rimtai bandoma išnagrinėti kaltinimus iškeltus e, jungtinių tautų faktų išsiaiškinimo misijoje. Komiteto mandatas žmogaus teisų taryboje buvo pratestas ir komitetas jau dabar pradėjo vėl dirbti. Ir nepriklausomi ekspertai buvo skirti, teisėjas Mari ir Leonardas Pegren ir dar vienas buvo paskirti. Ir dabar matome, kaip skirtingos šalis kontroliuoja ir vertina tyrimus, kurie vyksta dabar. Taip pat yra planuojama suorganizuoti apsilankymą e, tame regione, kad būtų galima susitikti su atitinkamomis institucijomis ir e, veikėjais. Šis komitetas Junktinių tautų tarybai atsiskaitys kovo mėnesį per 16 sesiją, greičiausia tai vyks kovo 21 dieną, taigi tada mes geriau žinosime, kas buvo išsiaiškinta. Antras dalykas, dar liko keletas minučių, tai apie flotilės ataskaitą pasakysiu. Flotilės ataskaita buvo parengta e, trijų narių kurie apsilankė regione praėjus trims dienoms po incidento praėjusiu metu e, birželio antrą dieną. Teisėjas Karl Philips, e, buvęs e, Tartotinio baudžiamo teismo teisėjas, taip pat e, Sierra Leonės e, teismo vienas teisėjas ir dar vienas atstovas iš komiteto dėl moterų diskriminavimo. Šis komitetas E, apklausė 112 liudininkų iš 20 valstybių savo darbe ir buvo padaryta išvada, kad tarptautinių teisų pažeidimai, skaitant tarptautinę humanitarinę teisę ir tarptautinę žmogaus teisę, buvo e, įvykdyti Izraelio laivuose ir e, po to, kai žmonės buvo sulaikyti Izraelyje buvo priimta visa eilė konkrečių išvadų susijusių su Izraelio karių elgesiu Taip pat buvo e, rasta įrodymų, kad e, buvo atliekami apibendrintieji e, bausmės įvykdymai. Mes žinome, kad gazoje buvo įvesta naujų sankcijų po to ir nuo to nukentėjo pilietinė visuomenė, humanitarinė padėtis dar labiau pablogėjo. Šioje ataskaitoje yra pateikti faktai ir išvados, bet konkrečių rekomendacijų nėra palikta. Žmogus teisų taryba turės pateikti rekomendacijas. Taryba ataskaitą aptarė prieš keletą mėnesių ir pareikalavo, kad ypatingojo galiotinio tarnyba pateiktų ataskaitą dėl e, veiklos testinumo. Ir tai turėtų įvykti kovo mėnesį per 16 sesiją. Taip pat komisija paprašė informacijos iš Izraelio, Turkijos ir Palestinos administracijos apie tai, kokiu žingsniu vyriausybės imasi įgyvendindamos ataskaitą. E, ataskaita bus pateikta Junktinių tautų tarybai kovo mėnesį. Taigi kovo mėnesį viską. Paskutinė pastaba dėl e, bendradarbiavimo su visomis misijomis, misijomis į Izraelį Pirmiausia, Goldstono misija, po to buvo flotilės misija, po to dar buvo Goldstono misijos tesinys, labai daug tų misijų buvo, aš tikiuosi, kad aš jų nesupainioju. Visą tai akivaizdžiai parodė, kad e, norima bendradarbiauti Izraelyje ir buvo imtasi keletas žingsnių tą kryptimį. Izraelis, e, jeigu būtų bendradarbiavęs, tai mes būtume labai nuoširdžiai ir atvirai jo pozicijos išklausę. Tačiau pats Izraelis su tomis misijomis nenorėjo draugauti ir tai labai apgailėtina. Ačiū. Thank you. Exactly eight minutes, and thank you for your. Ačiū. Dėkuoju taip pat ir už. Už labai informatyvų pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį dar ponui Darak Mari iš Palestinos žmogaus teisų centro. Ačiū už galimybę pasisakyti ir norėčiau pristatyti mm, tyrimus, kurie buvo atlikti po Goldstono rekomendacijų ir žmogaus teisų tarybos rekomendacijų. Pabandysiu bendrais bruožais pristatyti tarptautinės bendruomenės rekomendacijas, reikalavimus. Visų pirma, pirmas svarbiausias reikalavimas - atlikti tikrą tyrimą. Ką tai reiškia? Iš tikrųjų, tai, tai tuo siekiama išvengti e, tyrimo imitavimo, kad, ne, ne, kad būtų nubausti kaltieji. Kitas reikalavimas, tas tyrimas turi būti e, bešališkas ir e, autonomiškas, neutralus. Trečias reikalavimas. Tas tyrimas turi bu, įvykti netrukus, greitai ir sparčiai ir taip pat jo rezultatai turi būti pristatyti visuomeniai. Visų pirma, kalbėsiu apie Palestinos atliktą tyrimą. Gazos e, administracija ir Ramalos administracija e, ėmėsi vairių priemonių, kad būtų atliktas tyrimas. Rezultatai yra, to tyrimų yra nevienalypiai. Tačiau iš esmės tas tyrimas negali būti laikomas nusikaltimo tyrimų, baudžiamoji tyrimų, nes niekas nebuvo nuteistas, nebuvo identifikuoti nusikalteliai. Taigi tarptautinės teisės požiūrį tai nebuvo tas reikalingas tyrimas. Iš Izraelio pusėje viskas yra labai e, informacija teikiama yra labai miglotai. Ir Izraelis atliko du tyrimus. E, m, ta organizacija, kuri atliko tyrimą Palestinos atžvil, vardu, e, dirba jau 15 metų. Toliau perinu prie Izraelio atliktų tyrimų pagrindinė prezumpcija nuostata, pradedant bet kokį tyrimą, yra išsiaiškinti, kokiame kontekste viskas vyko. Tyrimas pradedamas tik tuo atveju, jeigu kažkas pažydė kažkokias taisyklės, dėl kurių visi susitarė, apie kurias visi žinojo, arba jeigu kažkas nevykdė kažkokių nurodymų. Kitas svarbus veiksnys, kaip atliekamas pats tyrimas, koks metodas, koks mechanizmas taikomas egzistuoja du pagrindiniai mechanizmai. Visų pirma, informacijos pristatymas. E, tai yra, kalb, tai čia kalbame apie karinę procedūrą. Tai yra visa ap, pristatoma, visa, visa išanalizuojama ir pristatoma visa turima informacija. Paprastai karinėse struktūrose ta procedūra yra visur vienoda. Uh, Šiuo atveju iškyla, iškyla problema, nes čia mes kalbame apie baudžiamąjį tyrimą. Ir viskas, kas vyksta tokio tyrimo pagrindu, yra e, vykdomai. Tai yra nėra tikrų liudininkų, nėra tikrų apklau, tikros apklausos. Ir, pažiūrėjau, klausimi kareiviai, tai aišku, jie yra suinteresuoti, na, gelbėti save ir nebūtinai pateikia visą informaciją. Dar vienas dalykas tokio karinio informacijos, pristatymo karinės struktūros informacijai negali būti viešinama. Jeigu norėtumėme e, užginčyti tokį, tokią informaciją ar tokį sprendimą, mes tokios galimybės neturime. Tai yra civilinės, ne, neužtikrinamas e, informaci, ne, neužtikrinama informacijos kontrolė. Taigi, kalbant apie tyrimą, kuris vykdomas karinėse struktūrose, jisai dažnai ir apsiriboja tokiu informacijos faktų išdėstymu. Toliau, karinė policija laikotarpiu e, iki 2009 metų tur, būtų turėjusi tirti beveik 14 tūkstančių mirčių atvejus, tačiau iš tikrųjų buvo tirti vos daugiau nei 200 atvejų. Tai yra labai labai nedidelis skaičius. Pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad 2006-aisiais buvo paskelta nei duš, daugiau nei 200 apkaltinamųjų nuosprendžių Izraelio kariams už narkotikų turėjimą. Taigi mes kalbame apie struktūrą, kuri dirba kariuomenė ir kuri teikia rekomendacijas ir informaciją karinėms struktūroms. Ir šiuo atveju ta, ta struktūra dalyvavo planuojant e, priešišką ir vykdant priešišką veiklą ir operacijas e, Palestinos teritorijoje. Tačiau kalbant apie baudžiamąjį tyrimą ir galimą apkaltinamąjį nuosprendį, prašome institucijos, kuri priėmė sprendimą, ištirti ir išsiaiškinti, ar jos primtas sprendimas yra teisėtas. Taigi čia yra, taip pat čia atsiskleidžia esminės problemos, kalbant apie visą sistemą. Per du metus po to, kai pasi, nuo to konflikto e, Izraelis pradėjo tyrimus beveik 200 atvejų tuos tą tyrimą vykdė karinė policija. Pabandykime viską įsivaizduoti kontekste. Mano organizacija patikė 1048 skundus. Daugumos tų skundų tyrimas dabar jau baigtas. Ir visada beveik padaroma išvada, kad Izraelio institucijos E, veikia nepažeisdamus įstatymų. Mes gavome 13 atsakymų į savo užklausas. Esminis dalykas yra štai koks. Buvo paskelbti keturi apkaltinamieji nuosprendžiai. Trys asmenys, e, tiems asmenys paskelbtas nuosprendis E, jie pasodinti kalėjimą, e, pora, tai yra tie atvejai susiję, pavyzdžiui, su žmonių panaudojimu kaip vietoj skydų. Ir dar vienas atvejis, kuomet buvo nušauti du e, civiliai, ne, nešę baltą vėliavą. Taigi aš manau, kad tai puikiai iliustruoja situaciją. Uh, Ačiū, ponė Morai, o dabar džiaugiuosi turėdama galimybę suteikti žodį Mary Weingarten, kuri dabar, e, kuri yra žydų Izraelio aktyvistė, ji dabar gyvenanti Londone. Labą dieną, ačiū, kad mane pakvietėte. E, trumpai apie tai, kas aš esu, kadangi dabar čia esu. Lygiai prieš metus aš irgi parlamente kalbėjau tą pačią temą. Tuo metu aš atstovavau trims Izraelio žmogaus teisų organizacijoms. Šiandien Izraelio žmogaus teisų organizacijos nenori atstovauti pačios savęs tiesiogiai tarptautiniuose forumuose. Priežastis yra ta, kad e, vyko ištisas gazdinimo procesas prie žmogaus dalyvaujančios tokiuose suskaitimo procesuose. Ne tik gazdinimo, bet ir kriminalizavimo grėsmė. Ir aš sugrįšiu e, prie to, ką noriu pasakyti antrosios dalies. Dėl e, tų tyrimų viduje. Noriu pasakyti, Izraelio žmogaus teisų organizacijos dalyvavo stebint Izraelio žmogaus e, e teisų pažeidimus. Kartais buvo kalbamasi su liudininkais, e, kurie, e, kurie e, kalbėdavo apie karinius pažeid, kariuomenės pažeidimus. Ir jau praėjusiais metais, 2010 metais buvo išleistas leidinys apie struktūrinius trūkumus, e, kurie yra išvardinti, ir apie esminius pažeidimus. Ir ilgą laiką niekas nesiskaitydavo dėl tų pažeidimų, nepaisant to, e, kad yra aiškių įrodymų dėl pažeidimų. Ataskaita buvo paskelbta rugsėjo mėnesį, bet nuo to laiko nieko naujo nevyko iš esmės. E, buvo iš naujo pradėtas anksčiau nutrauktas tyrimas dėl samūnių šeimos, turbūt prisimenate tą atvejį, nes tai buvo vienas iš geriausių žinomų, kad beveik 31 šeimos narių buvo išžudyta. Nepaisant to, kad e, jie buvo pervežti į saugesnę vietą, kad saugesnė vieta buvo užsipulta. E, buvo pradėti ir vėlesni kariuomenės vyresnių pareigūnų tyrimai tačiau kol kas jie jokių rezultatų neduoda. Kitas dalykas, nuolat e, kariai dalyvavę e, tame išpolyje e, dalyvauja skirtingose kitokiose veiksmuose. Nesai filmas buvo parodytas dokumentinis, kuris rodė, kaip, e, kokioje atmosferoje veikia kariai. Aš paminėjau šį dokumentinį filmą, nes tai yra turbūt vienas iš rimčiausių kaltinimų iškeltų Goldstono ataskaitoje po e, misijos. Ataskaitoje buvo pasakyta, kad daugelis išpolių prieš civilinę infrastruktūrą buvo tyčiniai. Tai, kaip žinia, turėjo labai rimtų padarinių tarptautinės teisės e, tam tikrų terminų apibrėžimams buvo sakoma, kad anot karių jiems buvo duodamos komandos sugriauti, pavyzdžiui, e, vištų ūkį, vištų fermą. Karinio tikslo jokio čia nėra. Tokias spekulacijas, e, kurios yra išdėstytos Golsono ataskaitoje, tai tik patvirtina. Žinome, e, kad net buvo išpolių prieš tos ataskaitos raš, rašusiosius autorius. Goldstono ataskaitoje buvo surašyta labai daug tiesos, nepaisant to, kad ir Izraelis, ir Junktinės Amerikos valstijos Goldstono ataskaitai vertino kaip šališką. Dar vienas dalykas, prieš man perinant prie Izraelio NVO klausimų Nuo rugsėjo mėnesio Izraelis paskelbė ir kitą ataskaitą, kuri nėra tiesiogiai susijusi su išpoliais prieš gazą ar prieš uh, faktų išaiškinimo misiją. E, tai yra klausimas susijęs su blokados ir uždarimo legalumu. Apie tai buvo labai ištamiai kalbama Galstono ataskaitoje. Tyrimo komisija padarė išvadą, kad uždarimas, tas izoliavimas yra legalus Tai yra kokia galutinė išvada. Taip pat Turkelio komisija netrukus pateiks savo ataskaitą. Tai bus e, prieš pat e, testinės ataskaitos pateikimą žmogaus teisų tarybai. Aš manau, kad ten bus plačiai kalbama apie e, Izraelio sistemos nebaudžiamumo problemas, nebaudžiamumo principo dominavimą. Ir dar vienas pokytis po rugsėjo mėnesio vakar. Buvęs Izraelio karys 23 metų buvo nubaustas už tai, kad turi slaptos medžiagos ir greičiausiai jis 10 metų pateks į kalėjimą. Už tai, kad jis paskleidė informaciją susijusią su Izraelio žmogaus teisų pažeidimais. Būtent e, centrinės vadavietės pažeidimų ir Izraelio teismo e, sprendimų vykdyti tam tikrus tikslinius žudimus. Tie kaltinimai nebuvo išnagrinėti. Ir ta karė, čia atrodo buvo karė, buvo nuteista. Iškelta ir daug kitų problemų. Vienas iš jų, viena iš jų yra susijusi su žmogaus teisų organizacijų finansavimu. Taip pat yra kalbama apie e, išvadas priimtas Izraelio parlamento tyrimų komitete. Tai yra priimtas sukurtos dvi tyrimo komisijos, viena dėl IDF karių, Izraelio gynybos karių pajėgų veiklos užsienyje. Tie tyrimų komitetai buvo paskirti dėje ir e, jų priimtos išvados bus tvirtinamos plenarinėme posėdėje. Išvados buvo svarstamos per antrą ir trečią skaitimus ir bijoma, kad formuluotė turės būti keičiama antrą kartą. Jūs turbūt prisimenate, kad šio finansavimo įstatymo pirminė formuluotė buvo labai drakoniška. Buvo sakoma, kad politinės partijos turės registruoti e, kiekvieną gaunamą, e, visas gaunamas lėšas. Dabar tas registravimo reikalavimas panaikintas ir tyrimų komitetas e, rengia specialų įgyvendinimo dokumentą, kuris leis, bus tarsi konkreti priemonė imtis e, griežtų veiksmų. Balsavimas šią savaitę, kaip planuota, neįvyks, nes darybos to klausimu dar tebesitėsi. Galiausiai tas e, įstatymo projektas prieš boikotą Dėl jo turėjo būti balsuojama vasario 15 dieną ir pirminis e, įstatymo variantas apibrieš, e, kas yra produktų boikotavimas Izraelio teritoriją ar panašiai ir bus nustatytos labai griežtos bausmės už pažeidimus tokio įstatymo, kol kas neaišku, kuris įstatymo variantas bus priimtas, kadangi mano laikas baigėsi, aš manau, atsakysiu jūsų klausimą. Thank you, Mrs. Weingarten. Ačiū, ponia Weingarten. Tiems, kurie domėjosi e, nevyriausybinio organizacijų įstatymo projekto svarstymu, tai yra tikrai gera žinia. Ir iš tikrųjų žinau, kad įdomu yra tai, kad netgi šipso, kad svarstoma galimybė priimti tokius įstatymus, kur, kur, kurie priliksta e, žmogaus teisų organizacijų bauginimui. Man būtų lengviau įsivaizduoti tokias įstatymus Tunise, o ne Izraelyje. Dabar prasidės diskusijos ir prašyčiau e, norinčių pasisakyti, užsiregistruoti pirmiausia, ponia Auken. Ačiū. Noriu padėkoti už išklausytus pristatymus. Visada sulaukiame šokiruojančios informacijos. Ir tai, kas vyksta toliau intensyvėja. Neįtikėtina yra tai, kad Izraelį vis dar priskiriame patikimų valstybių grupiai, nes Izraelis visiškai nusmuko, netenkina jokių standartų žmogaus teisų srityje. Taip pat mm, su šia situacija, šiuose šalimi susiję daugybė aspektų. Ženevos žmogaus teisų taryboje uh, svarstant kokį nors klausimą, ES valstybės turėtų laikytis labai vieningos pozicijos, nes tam paaišku, kad labai sunku elgtis, reaguoti vienbalsiai ir vieningai. Turiu vieną klausimą, noriu kai ką pasiaiškinti. Mes lankėmės su, delegaci, su delegacija Palestinoje, Gazos ruožė, vakarų krante ir lankantis Gazoje. E, gavau neoficialios informacijos, kad Hamas organizacija e, nužudytus civilius paskelbė kankiniais. Gazos gatvėse yra plakatų su žmonių nuotraukomis. Ir man, man paaiškino, kad daugelis jų tiesiog buvo nužudyti namuose su šeimos nariais lovoje. E, o Hamas organizacija paskelbė juos kankiniais, jeigu šeimos, tų, tų žuvusių šeimos nariai juos pristato kaip kankinius ir, ir vyksta paskui tai iššaukia ginkluotę pasipriešinimą. Ar jūs ką nors apie tai žinote? Man paaiškino, kad gazoje tai yra dažnai taip daroma, kad Hamasas ir kiti taip elgesi. Ir aš norėčiau paklausti, ar jūs apie tai žinote. Ir kai skaičiuojame žuvusius civilius gazoje, ar, ar įtraukiami tokie žuvę. Tai, tai, tai labai keista, bet mane tikrai nustebino tokia informacija. Ačiū. Thank you, Mrs. Auken. Ačiū, ponia Auken. Daugiau niekas neprašo žodžio. Pone Kilnilsen, prašau. Merci. Na, tai, ką išgirdome, išklausome, tikrai tam tikrą prasme yra liūdinantis dalykas, tačiau ne, šiek tiek ir nėra stebinantis, nes jau tikrai ne vienerius metus visi nuolaidžiauja iš ES pusės ir tai tik tai sustiprina tą tokį nebaudžiamumo jausmą, teisę veikti nebaudžiamai. Taigi aš nežinau, kodėl ta priešatinių dešiniųjų vyriausybė, nepabijokime to žodžio, e, turėtų liautis žlugdžiusi viską, ką mes, ką mes tengiamės e, įtvirtinti žmogaus teisės svirtyje. Dabar, Reikia tik vienintelį klausimą kelti dėl mūsų atsakomybės ir dėl mūsų kaip ES vaidmens. Na, nesiliavame kalbėti apie tai, kas vyksta Izraelyje, apie nevyriausybinėm organizacijom, kuriomis jų kalbėjomės, mes jas visas mobilizavome, aišku, ir, ir aptarėme visus pažeidimus ir žodžio laisvių, ir žmogaus teisų. Mes merkėme e, gazos blokavimą, rengiame Goldstono pranešimus, atidedame iki kovo mėnesio ir panašiai. Tačiau Gaza vis dar daug ir daugėja vaikų, kurie neturi pakankamai maisto ir tėvų, kurie neturi galimybių tuos vaikus pamaitinti. Vaikai negali eiti į mokyklas, nes mokyklos buvo subombarduotos. Mes patys tai matėme savo akimis ir tai parašyta Golsono pranešime. Nereikia netgi Golsono pranešimo skaityti, užtenka ten nuvykti ir pamatyti savo akimis. Mokyklos sugriautos ir jos, jų neįmanoma atstatyti, nes draudžiama įvežti statybinės medžiagas į regionus. Taigi tokia situacija yra kasdien ten patiriama, šita blokada tęsiasi Ir kai į kovo mėnesį ar toliau nu, nukeliamas sprendimų prieimimas dėl Golsono ataskaitos, man tai atrodo visiškai skandalingas sprendimas. Beje, Golsono ataskaitoje buvo siūloma kreiptis į tarptautinį tribunolą, jeigu per šešis mėnesius nebus padaryta įtikinamas pažangos. Tai aš noriu pasakyti, kad jau praėjo tie šeši mėnesiai, per šešis mėnesius nieko nebuvo atlikta. Tai ko dabar laukia jungtinės tautos, kad kreiptųsi į tarptautinį tribunolą? ne, gal gana jau kalbėti e, tuščia žodžiauti, renkti ataskaitas. Tikrai Europos lygių labai svarbu, kad jiem būtų imtasi veiksmų. Neseniai išgirdau kalbant apie tai, kaip karinės pajėgos E, rengiasi kariniu požiūriu išnagrinėti flotilės užpolimą. Aš manau, kad ir pilietiniu požiūriu būtų verta išanalizuoti, kas įvyko. Nežinau, ar jūs žinote, bet naujoji Europos flotilė yra rengiama ir aš žinau, kad Prancūzijoje tikrai nuolatos yra rengiami posėdžiai ir daugelį Europos valstybių žmonės organizuojasi, renka pinigus. Yra jau laivas, yra įvairiausių surengta įgula kovo mėnesį jie jau pradės dirbti, taip pat yra ir politikai, kurie to rūpinasi. Ir aš tikiuosi, kad šitas visas reikalas nesibaigs naujomis mirtimis. Taigi noriu pasakyti, nauja flotilė rengiama, kad būtų pasipriešta šitam, šitai blokadai. Piliečiai mobilizuojasi, jie skiria laiko, jie skiria pinigų, nes tai yra brangiai kainuojantis projektas, tai suprantate. O tai daroma tik todėl, kad mes, institucijos, nepakankamai dirbame, politikai savo darbo netlieka ir piliečiams tenka tiesiog viską imtis į savo rankas dar kartelį. Visiems mobilizuotis, kad būtų tiesiog pasmerktas šitas skandalingas ir nežmoniškas gandos, e, gazos ruožo blokavimas. Bent jau žmogiškojų požiūrių, humanitarinių požiūrių galėtumėm veikti. Maisto daviniai yra nepakankami gruodžio mėnesį ten būdama tikrai mačiau. Mane sukretė lyginant su, pra, su dar ankstesniu vizitu gegužės mėnesį. Tai, kad aš pamačiau gruodžio mėnesį gazos vaikai vaikščiojo basi, jie neturėjo netgi šlepečių jokių, nekalba apie batus. Tai yra baisu. Vaikai, aišku, visur vaikšto, jų nesulaikysi, nepririši. Vaikai laksto basomis po grįvėsius, po, po stiklo šukės. Tai yra tikrai saugangi dalykai. Bet tai pamirštame, mes jau priprantame, kad ten yra problemų. Na, gazos blokada, gazos blokada ir tiek. Visi jau prie to priprato. Tačiau reikia sakyti, kad tikrai ten vyksta didžiulis skandalas ir mane tiesiog erzina, kai matau, kad, na, po kelių mėnesių kažką nuspręsime, vis atidedame tą terminą, kada imsimės veiksmų. Juk tai tikra agresija. Gal sakant, negyvų kūnų gatvės ir nematome, gal matome tik tai nebent jų nuotraukas, bet sužeistųjų matome kasdien ten nuvykę. Juk žinome, kas vyksta, juk tai realybė, tikrovė. Taigi liaukime sveidmainiavę. Ir dar baigdama norėčiau pasakyti, kad jungtinių tautų uh, žmogaus teisų vyriausias įgaliotinis vak, sekmanį vakare buvo nuvykęs į Izraelį, į Palestinos teritoriją ir į Tebrę. Ir buvo pareikalauta tą progą, kad būtų Golsono ataskaitos išvados taikomos ir gyvendinamos. Štai ką dar kartelį išgirdome ten nuvykę į vietą. Taigi tas, ta ataskaita yra, ji yra rimta ataskaita ir galiausiai imkime daryti iš jos išvadas. Štai ką aš norėjau pasakyti. Aš norėjau tik tai sureaguoti karš, ant karštųjų. Ačiū, ponė Kilnirsen. Aš taip pat dabar norėčiau suteikti žodį vicepirmininkui pa, pakomiteča. Pone Kazak. Благодаря много, госпожо председател. Uh, уважаеми колеги, наистина това, което чухме от... Ačiū, pirmininkė. Kolegos, uh, kolegų išsakytos mintis e, dar kartą patvirtino mano įsitikinimą, kad mums nepavyksta padaryti to, ką mes ES institucija turėtume padaryti, kovoti už vertybės, kurios mus ir sieja, vienyje ES. Ir žinoma, kalbant apie valstybės, su kuriomis mus sieja ilgalaikiai santykiai, santykiuose su tokiamis valstybėmis žmogaus teisės kažkaip atidedamos į šoną, kaip net nepagrindinis klausimas. Ir reikėtų pasakyti, kad Nebereikia dar vienos ataskaitos, dar vieno apsilankimo vizito, kuris dar kartą patvirtintų tą patį. Akivaizdžiai yra grubiai pažydinėjamos žmogaus teisės, egzist, ar egzistuoja tautinėje teisėje numatyti mechanizmai, kurių pagalba mes galime spręsti tokius pažeidimus. Reikia tuos mechanizmus aktyvuoti kiek įmanoma greičiau. Ir kaip Europos parlamento nariai mes ir turėtume sutelkti dėmesį į pasirodo kai kurių pranešimų apie ES ir Izraelio santykius. Tačiau siūloma, siūlomų veiksmų nesimama. Nėra daroma jokia pažanga šioje srityje. Manau, kad svarbiausias dalykas mums yra žmogaus teisės ir tai yra mums tenka moralinė pareiga siekti jų užtikrinimo. Ir ES negali sauliaisti mm, užmerkti akių prieš tai, kas vyksta. net jei dar nėra aišku, kas nutiks Goldstono pranešimui ir net jei ne visos tos ataskaitos rekomendacijos bus patvirtintos, tai nepanaikina mūsų atsakomybės. Ir todėl norėčiau kryptis į mūsų svečius ir paprašyti jų papasakoti uh, kaip jų nuomonė tos rekomendacijos turėtų būti paverstos praktinėmis priemonėmis. Visiems sutikus norėčiau paprašyti pono Marcelo Faradžį e, pasisakyti, jis yra, jis yra daugumai mums žinomas žurnalistas ir jis buvo viename iš tos flotilės laivų ir galbūt dabar galėtumėte pasidalinti savo įspūdžiais, savo kaip, kaip įvykių liudininko įspūdžiais o paskui kreipsimės į Europos išorės veiksmų tarnybos atstovus atsakyti ir dar po to liks laiko nedideliam trumpam mūsų svečių pasisakymui. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinote, pastaruosius 20 metų esu korespondentų Briuselyje e, rašau straipsnius apie korupciją, sukčiavimus, tačiau niekad nesijaučiau toks nesaugus, kaip kuomet praėjusiais metais rašiau, e, praneš, rašiau apie tą įvykį su flotile. Ir darau prielaidą, kad e, žmonės žino tik labai nedaug faktų. Visi kalba apie vieną laivą, Mavi Mavarą. Ir atrodo, kad tikslas ir buvo informuoti žmonės, kad tik tai vienas Turkijos laivas yra susijęs su tuo atveju. Aš buvau tose laivuose ir viskas buvo kitaip. Laivuose buvo 37 tautybių keleivių atstovų iš viso pasaulio. Ir dar vienas dalykas, dar vienas faktas, kurio nežino visuomenė buvo ag agresijos aktas buvo vyktas ne tik prieš tuos laivus ir, ir ten buvusius žmonės, bet taip pat ir prieš žurnalistus, žiniasklaidos atstovus. Draugė su kolegomis buvome priversti atiduoti kariškiams visą savo įrangą. Ir norėčiau pasiduoti šią galimybę ir padėkoti pirmininkų suėgui parlamentų po, ponams Šulcui. Mhm Ferhofštatui, Dauliui, kurie kreipėsi į poną Buzeką, prašy, kad šis parašytų laišką Izraelio valdžiai dėl to, kad e, mums gražintų įrangą. Manęs dar, dar klausinė, ar aš, žmonės, ar aš atgavau, ką nors, ne, aš nieko net gavau, netgi savo asmeninių daiktų. Ir būtent apie tai reikia pasakoti visiems. Nes aš suprantu, kad jums aktualiausias dalykas yra žmogaus teisės ir, aišku, spaudos laisvė yra neatsiejamai susijusi su žmogaus teisėmis. O dabar draugė su kolegomis kovojame už tai, kad būtų pristatyta visa istorija. Mes radome kai kurių įrašų, aptikome, kad turime įrašų, pavyzdžiui, šito Mavi Mavara e, vaizdas čia yra. Ir metų eigoje pasirodys dokumentinė medžiaga tą temą internete. Jeigu jums įdomu, minusas info. Ačiū ponė Paračiu šią informaciją. O dabar norėčiau suteikti žodį Europos išorės tarnybos atstovai ponui Tojermanui. Um... Labai ačiū. Dėkui už jūsų e, pasisakymus. E, pačiu laiku jie ateina, nes mes kaip tik ruošiamės žmogaus teisų tarybos 16 sesijai. Dėl Golstono pranešimo ES keletą kartų prašė, kad susijusios šalis pateiktų nepriklausomus tyrimus apie Golstono pranešimą dėl žmogaus teisų pažeidimų ES nuolat dirba su Izraelio ir Palestinos administracija tais klausimais ir be to šį klausimą nuolat kelia dvi šalių pagrindų. Praėjusiu metu rugsėjo mėnesį e, ekspertų komisijai parengus e, ataskaitą, ES pabrėžė, kad e, vadovaujantis juo tolesnius žingsnius turi žengti Izraelis ir Palestina, kad būtų aiškiau apibrėžtas nebaudžiamumas ir įgyvendinamas atskaitomybės principas. Tai atitinka ES e, pagarbo žmogaus teisėms principus vertinimą ir leidžia spręsti pažeidimų problemas. Be abejonės mes laukiame ekspertų komiteto išvadų. Taip pat mes esame įsitikinę, kad žmogaus teisų komisarė žmogaus teisų, e, uh, galės besilankydama ten e, spręsti atskaitomybės klausimą. Be to ES pateikė e, mintį, kad e, Junktinės Amerikos valstijos turi duoti labai aišku signalą. Tai yra pagrindinis mūsų darbo tikslas. Anksčiau e, dažnai į mus būdavo kreipiamas įvairiausiais rezoliucijų projektais susijusiais su Goldstono e, vizitu ir ataskaita ir panašiai. O pastaruoju metu mes bandome parengti labai aišku vieningą sprendimą ir padaryti įtaką visam procesui. Kaip žinote, dabar agentūra e, e, turėjo 15 sesiją, dabar e, mes jau laukiam 16 ir mes e, e, manome, kad diskusijose bus patvirtinta tai, ko mes e, norime. Dėl flotilės tyrimų ES visą laiką pasisako už kruopštų tyrimą ir viduje, ir jungtinių tautų rėmose. Be to, vyksta deramas koordinavimas tarp e, jungtinių tautų ir e, jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos ir generalinio sekretorius. Kai e, per 16 sesijoje buvo priimta ataskaita, mes manėme, kad daugiau, nusprendėme, kad tyrimo daugiau nebereikia. Bet kita vertus, mes pasveikinome pastangas, kurių ėmėsi Izraelio administracija, nagrinėdama savo karinio laivyno pažeidimus ir stengiamės įvertinti jos veiksmus tarptautinėme kontekste. O dabar, žinoma, manome, kad Palankiai reikia vertinti Izraelio pasirengimą bendradarbiauti su Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi ir e, visos pusės prie to prisideda. Tikimės, kad generalinis sekretorius labai greitai pristatys savo išvadas. Dėl padėties gazoje mes pritarėme susirūpinimą išreikštam dėl e, jam sudariusių sąlygų. E, ES sako, kad būtina kuo greičiau atidaryti visus kanalus humanitariniais pagalbai patekti į Gazą. Izraelio administracija yra pasirengusi imtis veiksmų, kad pažanga būtų pasiekta. ES nori gyveninti paketus susijusius su infrastruktūros gerinimu ir humanitarnės pagalbos teikimu per tuos infrastruktūros kanalus. ES daugiausiai prisideda prie Andoros ir kitų veiksmų praktikoje, kad būtų pasiekta apčiopiamos paramos. Uh, thank you, Mr. Toerman. Ačiū, ponė Toerman. Dabar trumpai sureaguosiu į sureaguos kolegė Auken, o po to Vaisgartinen, ponas Mari ir ponia Arvidson atsakys. Do it briefly. Labai trumpai. Pirmiausia, solidari ES gali būti katastrofa. Jeigu Čekija ir Olandija spręs, ką reikia sakyti, tai gal tada jau geriau uh, aiškesnę poziciją suformuluoti, negu tokių dvigubų standartų laikytis. Kitas dalykas, kaip buvome gazoje, matėme E, kai jis yra. Ir fan Umbra tą galėtų patvirtinti. Padėtis nepagerėjo. Taip nėra. Kvartetas sakė, kad taip yra, bet taip nėra. Atsiprašau, kad aš tokia pikta, bet atrodo, kad kvartetas dabar yra daugiau problema negu sprendimas. Ir kvartetas nei kiek nepalengvino ten žmonių gyvenimų sąlygų. Statybinės medžiagos yra visiškai nepri, ne, neprieinamos, jos yra draudžiamos, o kol nėra statybinių medžiagų, gaza, nie, gaza niekas nesikeičia. Gazos žmonės toliau išlieka kaip kaliniai, tai yra apgultis. Ir kol tokia padėtis egzistuoja, apie jokį teisėtumą ten negalime kalbėti. Sienų perėjimo procedūra tampa dar sudėtingesnė. Izraelis uždarinėja visus sienų perimo punktus iš, išskyrus Harem Želom ir bando viską užgneušti. Nors žinome, kad ta ne, ne žmoniško dydžio flotilė dabar yra išsidėščiusi gazos pakrantėje ir tose mažose gazos miestelių gatvelėse e, niokoja normalių žmonių gyvenimus, žmonių pinigus atima. Manau, kad ES dabar turėtų aiškiau kalbėti. Neužtenka sakyti, kad padėtis pagerėjo ir nepagerėjo. Ne. Ir labai svarbu. E, kad mes vėl girdim tokius dalykus iš žmonių, kurie geriau žino, kokia iš tiesų padėtis. E, Mrs. Kilnilsen. Pone Kilnilsen. Oui, je voudrais ajouter suite à... Taip, aš dar norėčiau papildyti tai, ką pasakė Margaret Kennedy. Kalbėjo apie kvartetą. Kvartetas renkasi šį, šį savaitgalį. Susirinkau šį savaitgalį, taigi visai naujiena. Na, bet aišku, sutikimas buvo visiškas fiasko, jokio oficialaus pareiškimo, nieko nepadaryta. Tai tikrai visiškai kvartetas apsijokė. Beje, izraeliečiai iš to labai ir linksminasi. Nes taryba liovėsi skatinti taikos dėrybas ir ėmėsi kovoti su skurdu ir panašiai, tai tikrai čia jau, na, čia toks ironiškas izraeliečių požiūris, požiūris į kvartetą. Bet tikrai, kaip Margaret pasakė, kvartetas yra tikra katastrofa. Tai yra daugiau problema, o ne, o ne sprendimas. Thank you, Mrs. Kiel Nielsen. And now, um, shall we... Ačiū, ponė Kiel Nielsen. Ponas Marė. Uh, thank you very much. Just to, uh, as to labai ačiū dėl to, ką ES galėtų padaryti. Dėl žmogaus teisų organizacijų mes galim pasakyti, kad okupacija dažnai tiesiog užgožia žmogaus teisų pažeidimus. Ir šiandien turime akivaizdaus teisingumo paminimo aukų E, manome, kad bylos yra nagrinėjamos nesilaikant jokių teisingumo principų. Šiandien labai svarbu pasakyti, kad vidaus tyrimai abiejose pusėse ne tik žlugo, bet ir dėl sisteminių klaidų negali net pasiteisinti. Ir ant Goldstono rekomendacijų ir tarptautinės teisės principų labai svarbu, kad e, būtų pasinaudojama tarptautinės teisingumo mechanizmais. Svarbu yra tai, kad dabar Golsudo procesas perskelia iš Ženevos į New Yorką ir kad apie tai dabar jau kalba saugumo taryba. Ir e, ta ataskaita į Tarptautinio teisingumo teismo septintos kirstijos jurisdikciją jau dabar įeina. Svarbu, kad vyktų tarptautiniai tyrimai ir tarptautinės bylos būtų keliamos. Tai yra pagrindinių principų, apie kuriuos anksčiau kalbėjome, pamatas. Dar labai trumpai, jeigu leistumėt dėl izoliavimo ir uždarimo. Jūs e, sakėte, kad šiuo metu didžiausias pavojus yra tas, kad e, kultūra gali tapti institucionalizuota. Niekas nekalba apie dalinį izoliavimą ar dalinį uždarimą. Mes kalbam apie kažkokius kolektyvinius, um, kolektyvinės bausmes. Visa tai yra labai baisu ir ES negali su tuo taikstytis. Mes turim labai tvirtos pozicijos laikytis. Tada aš teiksiu žodį kolegijai. Uh, Ačiū. Toliau, pane Weingarten. Kalbant apie tai, ką galima būtų nuveikti, jūs, puik, jūs geriau išmanote priemonės nei mes, žinote, kas įmanoma, kas ne. Kadangi parlamentas patvirtino rezoliuciją tuo klausimu, gal reiktų paprašyti vyriausios įsigaliotinės Ashton atsiskaityti apie pažangą pasiektą įgyvendinant šią rezoliuciją. Gal Europos parlamento užsienio reikalų komitetas irgi įtrauktų šį klausimą į savo darbo tvarką, ne tik žmogaus teisų pakomitetis. Yra kitų formų, kuriuos, kur, kur šis klausimas būtų, ke, gal, būtų keliamas, pavyzdžiui, ES Izraelio asociacijos tarybos posėdis mėnesio pabaigoje žmogaus teisų kitose formuose tai reiktų kalbėti, žinoma, yra apie nebaudžiamumą, kuris, ta, tokia situacija, kuri egzistuoja jau kurį laiką. Prieš metus aš kalbėjau tą patį, daug maž tą patį, ką sakau dabar. Ir Izraelija e, vietoje pažangos šiuo klausimu nepasiekta. Aš nematau jokių priežasčių, dėl ko reikėtų dar laukti kažko e, vertinant, kaip balsuojama jungtinėse tautose, New York ir Ženevoje, Tai yra. ES narės balsuoja ne vienodai, yra pasidalinimas, susiskaldimas. Atrodo, kad valstybės vengia spręsti šį klausimą, nes jos nesutarė ir negali e, susitarti dėl vieningos pozicijos. Tai iš ties e, na, yra labai nepatogi situacija. Ačiū, ponė Van Garten ir galiausiai ponia Arvidson. Labai ačiū, turiu tik tai keletą galutinių pastebėjimų. Kai buvo pastebėta e, žmogaus teisų atstovė yra šiuo metu okupuotose teritorijose, susitinka su e, Izraelio ir Palestinos atstovais. O žinoma, ir, ir žmogaus teisų biuras ir jungtinių tautų generalinis sekretorius nuolatos kartoja, kad reikia kad kažkas atsiskaitytų už tai, kas vyksta ir taip pat, kad būtų nutraukta blokada ir, ir generalinis sekretorius nuolatos ragina nutraukti blokadą. Tai priliksta kolektyviniai bausmiai, kolektyviniai sankcijai. Dar vienas dalykas, mes pastebėjome, kad daugybė asmenų bendradarbiavusių su Goldstonu, jam ruošiant ataskaitą, patyrė, e, susilaukė tam tikrų represijų. Tai yra dar vienas svarbus dalykas, kurį taip pat reiktų prisiminti šiame kontekste. Tai tiek būtų. Ačiū. Yeah, thank you. Yes, I just would like... Ačiū. Aš norėčiau pakartoti tai, ką Europos parlamentas e, jau yra pareiškęs. Mes raginame įgyvendinti Goldstono pranešimo rekomendacijas, e, taip pat atsiskaityti, už, priklauti, kad būtų kažkas atsakingas už visus tarptautinės teisės pažeidimus, taip pat ir dėl karo nusikaltimų. Manau, kad Europos parlamentas turi akcentuoti visais lygmenimis, kad, kažkas, kad, kad atsakomybė kažkam už tai tenka ir kad negali toliau išlikti tą ne, nebaudžiamumo situaciją. Tai turi būti parlamento svarbiausia žinia ir ji turėtų atsispindėti ES pozicijoje. Ir tuo norėčiau baigti šio darbo tarkės punkto svarstymą. Tai yra tikrai vieni svarbiausių klausimų mūsų darbe žmogaus teisų srityje. Šeštas darbo tarkės punktas yra tikrai turėtų būti trumpas ir paskui pavės pirmininkavimą vicepirmininkui Žibui prieš mūsų posėdžio Tunisijos klausimų pradžią. Taigi norėčiau Jūs informuoti, kad atsižvelgiant į tai, ką jau esame konstatavę e, Ženevoje vasario 28, kovo 25 dienomis vyks 16 žmogaus teisų tarybos šešultas posėdis ir kaip visada parlamentas nusiūs savo delegaciją. Taip pat norėčiau priminti nariams, kad sekretariatui reiktų pateikti kandidatus, kurie, tų, tų narių, kurie nori būti delegacijoje. Ta reikia padaryti iki rytojaus vidurdienio, kad būtų sutvarkyta visi reikalingi akreditacijos formalumai. Pagal raštišką procedūrą atrodo, kad užsienio reikalų komitetas teiks rezoliuciją kur bus išdėstyti prioritetai ir pozicija e, žmogaus teisų tarybos klausimų, ypač dėl žmogaus teisų tarybos peržiūros, kurią kur mes tą klausimą svarsime anksčiau. Politinės frakcijos teiks pasiūlymus rezoliucijoms ir rezoliucijos ir užbaigs diskusijas. Diskusijos po vyriausiosios įgaliotinės užsienio politikos klausimais ir tas parei, ta, ta, ta pareiškimą turėtume išklausyti kovo mėnesio plenarinėje sesijoje prieš pat mūsų išvyką į Ženevą. Tai ir bus mūsų diskusijų uh, pagrindas. Taigi dabar norėčiau perduoti pirmininkavimą ponui Gžibui. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Ačiū, ponė pirmininkė. Periname prie septintojo darbo tvarkės punkto. Pasikeitimas nuomonėmis su Engelbertu Tejermanu. Tarybos žmogaus teisų darbo grupės pirmininku. Kaip žinome, ši darbo grupė yra nauja struktūra pagal Lisabono sutartyje numatytą žmogaus teisų sistemą ir jūs esate iš tikrųjų labai svarbus asmuo šioje architektūroje. Todėl, atsižvelgiant į jūsų įspūdingą diplomato patirtį, tikimės, kad jūsų darbas šiame naujame poste padės užtikrinti gerą dialogą tarp žmogaus teisų pakomitečio. Tais klausimais, kurie jums tenka pagal naują mandatą. Žinoma, mūsų pakomitetis ypač domisi šitokiu bendradarbiavimu bei Europos parlamento vaidmeniu žmogaus teisų ir demokratijos užtikrinime visame pasaulyje, taip pat galimybę stiprinti demokratiją visame pasaulyje. Taigi, daugiau nedėlzamas, norėčiau pas... suteikti Jums žodį. Dar noriu pasakyti, kad mūsų pakomitetis nori, kad e, tos darbo grupės, ta, darbo grupė užimtų tvirtas pozicijas, kad jos statusas būtų toks, kokio tikimės ir prašau pasisakymę kalbėti nelgiau kaip 10 minučių. Much, um, Ačiū, ponė pirminio pavaduotojų. Ir dėkuoju pirmininkai Haukalai už tai, kad mane pakvietė šį posėdį. E, taip anksti man pradėjo sėti šias pareigas. E, Tai aš esu pirmasis kohom pirmininkas pagal Lisabono sutartį, esant e, ypatingam įgaliotiniui žmogus teisų klausimais. Kartais galvojama, kad aš esu nuolatinis kohom pirmininkas, bet iš tiesų tai yra neteisinga, nes e, greičiausiai tai truks tik keletą mėnesių, metų. Bet e, tai jau yra šiek toks pasikeitimas lyginant su to, kas būdavo anksčiau, kai būdavo dirbo tik po šešis mėnesius. <clears throat> Tai rodo, labai gerą naujos sistemos potencialą, aš manau, tokiu būdu galėsime užtikrinti daugiau nuseklumo, sklandumo, testinumo, atsivers ir daugiau iššūkių. Iškyla iššūkis dėl to e, nedelstino e, pirmininkavimo perdavimo. Net tai ir tai bus labai svarbu padaryti nuosekliai, net ir tokioje srityje kaip e, žmogaus teisės Valstybės narės ir toliau lieka labai svarbios veikėjos, sprendžiant bus problemas, ypač žmogaus teisų politiką. Mano pareigos labai ženkliai skiriasi nuo tų kohom pirmininkų, su kuriais jūs susitikdavote ankstesniais metais. Anksčiau kohom pirmininkas būdavo žmogaus teisų direktorato generalinis direktorius e, atsiprašau, pirmininkaujančiosios valstybės užsienio reikalų e, ministerijos žmogaus teisų skyriaus vadovas. O pagal naują sistemą kohom pirmininko e, vaidmuo yra labai ribotas. Dabar e, mūsų, mano vaidmuo apibrėžiamas taip - užtikrinti sklandų kohom darbą ir valdymą ir pasirūpinti, kad 27 e, kohom narių grupės pozicijos būtų atsižvelgtos formuojant visą su užsienio politika susijusią veiklą yra e, gana aišku, bet akivaizdus e, ir skirtumai su ankstesnė sistema. Mano konkretaus vaidmens e, detalės dabar yra peržiūrimos ir nuolat pakeičiamos. Aš savo darbą vertinu kaip komandos dalį Mes e, dirbame kartu su ekspertais, su valstybėmis narėmis, su Europos parlamentu, ypač jūsų komitetu ir pilietinė visuomenė ir ES ir trečiosiuose šalise. Išorės veiksmų tarnyba ir žmogaus teisų direktorate ponė Anu e, pirmininkavo šiam komitetui e, ir ji užtikrino, kad žmogaus teisų direktoratas tapo toks įtakingas. Jei vadovaujant buvo pasiekta daugiau pažangos, sujungiant du žmogaus teisų padalinius tarp e, tarybos ir komisijos atitinkamų padalinių. Be to buvo e, patobulinta žmogaus teisų stebėjimo e, tarnybos organigrama. Mes aiškiau prisidedame prie politikos formavimo. Aš tai vertinu kaip pagrindinį prioritetą. Mes turime užtikrinti, kad valstybės narės labai tvirtai dalyvautų formuojant politiką ir ją įgyvendinant ir Bruselėje, ir dvišalių pagrindų Mums reikia gebėjimų ir ekspertizės, bet taip pat mums reikia politiškai apibriežti, kas yra atsakingas už kuriamą politiką. Kitaip jos reputacija nebus labai tvirta. Siekiama ir e, sustiprinti darbo grupių kompetencijas. Jau vasario mėnesį mes žinome susitiks darbo grupės dėl lesbiečių, gėjų ir transeksualų ir ir, ir, ir kitos grupės. Aš esu pasirengęs labai glaudžiai bendradarbiauti su jūsų komitetu ir kartu su kolegomis, e, su jūsų komiteto nariais susitiksiu, kada tik reiks. Išklausysime jūsų komiteto nuomonių ir pažiūrėsime, kaip galima sustiprinti mūsų darbą ir matomumą žmogaus teisų srityje pasaulyje. Tikimės kad e, jūs taip pat aktyviai dalyvausite ir tikimės, kad jūsų komiteto pirmininkė labai greitai galės ateiti į kohom posėdį. Glaudus bendradarbiavimas su pilietinė visuomenė taip pat yra neatskiriama mūsų veiklos dalis ir aš tą norėčiau pabrėžti. Kokie yra 2011 m. kohom prioritetai? Norėčiau paminėti keletą konkrečių klausimų. Pirmas pagrindinis prioritetas, ypač dabar pereinamojų laikotarpių, yra tas, kad mes turime efektyviai toliau įgyvendinti dabartyvinę plačią ES žmogaus teisų politikos darbo tvarkę. Tai apima aktyvų gairių ir politikos prioritetinėse sritise, tokiuose kaip demokratijos parama, pagarb, parama gėjams, lesbijėtėms ir biseksualams ir panašiai Žmogus teisų klausimais turi būti organizuojamos konsultacijos Ženevoje, New York ir kitose svarbiose vietose. Taip pat būtina e, įgyvendinti praėjusiais metais priimtas teisėkuros iniciatyvas. Galvojama apie žmogaus teisų strategijas atskiroms valstybėms. Tas strategijas turėtų sukurti ES delegacijos dėl pačios atinkamose šalise Tai įtvirtintų ES gairės e, žmogaus teisų srityje ir be to būtų galima atsižvelgti kiekvienos valstybės specifiką. Taip galėtume geriau ir nuosekliau gyveninti ES gairės ir kitus susijusios dokumentus ir geriau integruoti žmogaus teisės į visas ES politikos rytis su trečiosiomis šalimis. Gruožio mėnesį Mišelis Tilemanas, kuris yra Belgijos pirmininkavimo atsakingas ministras, informavo mus apie ES žmogaus teisų politikos peržiūrą. Per neformalų kohom sustikimą Briugėje tai buvo padaryta. Jūsų komiteto pirmininkė pasakė labai svarbią kalbą, kaip ir kiti partneriai. Be to buvo pristatytos pagrindinės rekomendacijos, kurias pateikė kohom ypatingas įsigaliotinis. E, ypatingai galiotinė savo pareiškime Europos parlamentui gruodžio mėnesį tuos prioritetus pastatė, e, kai kalbėjo apie e, žmogaus teisų ataskaitą gruodžio 15 dieną. Jis sakė, kad žmogaus teisės turi būti svarbi visų ES išorės veiksmų dalis, kurią būtina įgyvendinti ir iš Bruselio, ir per nacionalinės delegacijas, Europos komisijos delegacijas nacionalinėse valstybėse. Mes tikimės, kad bus pateikta konkrečių pasiūlymų e, apie šį procesą ir mes juos galėsime viduje aptarti ir pristatyti Europos parlamentui, valstybėms narėms ir kitoms suinteresuotoms pusėms. Diskusijos susijusios su review, su peržiūro pagrindinis klausimas yra kohom darbo metodika. Ypač e, kohom Bruselio būstinės aspektas. Gruodžio mėnesį buvo akivaizdžiai pademonstruota tvirta valstybių narių, bet ne visų valstybių narių parama tokiam veiksmui. Taigi dar reikia šiek tiek laiko, kad mes tą klausimą galėtume išspręsti. Žinoma, mes galime imtis papildomų pastangų, kad dar pagerintume kohom veiklą e, ir kad e, kohom posėdžiai būtų labiau suvaldomi, nes dabar jie yra per daug intensyvūs ir per daug apkrauti ir konkrečių sprendimų negalime priimti. Dėl tos priežasties KOHOM dabar e, kas mėnesį organizuoja pusantros dienos posėdžius ir kai reikia galime suorganizuoti papildomus posėdžius. Dažniausiai tai vyksta rengiantis žmogaus teisų tarybai generaliniai asamblėjai ar e, e, rengiant valstybėms atskiroms skirtas žmogaus teisų strategijas. Kitas posėdis, paskutinis posėdis įvyko 25-26 sausio. Šį penktadienį vyks e, neįlinis posėdis, o vasario 25-26 kitas eilinis mūsų posėdis. Taigi, kai reikia, mes galime organizuoti posėdžius dažniau. Taip pat labai svarbu ir vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų yra sustiprinti žmogaus teisų ekspertizę ir kultūrą e, valstybių, valstybėse narėse ir jų atstovybėse čia Bruselėje mes turime sustiprinti jų bendradarbiavimą. Aš noriu pabrėžti, kad reikia žmogaus teisų e, koordinacinius taškus, jų atstovus susikviesti prieš kiekvieną mūsų svarbų posėdį, kad tie žmonės jau žinotų, apie ką bus kalbama. Ir e, taip Briuselėje dirbančios valstybių nacionalinės atstovybės būtų glaudžiau įtrauktos į COHOB veiklą ir galėtume geriau įgyvendinti Briuselėje priimamus sprendimus atstovybės galėtų savo kasdienėje veikloje tais principais vadovautis. Kitas svarbis rytis, kurią norime toliau tobulinti, yra visa žmogaus teisų integravimo į kitas politikos rytis darbo atvarkė. Ir kohom be bejonės nori toliau integruoti žmogaus teisų ir e, lyčių lygybės klausimus į e, įvairiausias teminės grupės, krizių valdymo e, strategijas ir panašiai. Jau buvo bendrų posėdžių tą temą. E, per pirmą posėdį mes sutikome su geografiniais partneriais ir aptarėme žmogaus teisės Irane. Kalbėjome, kaip būtų galima pasirengti artimųjų rytų e, problemų sprendimui kartu su kolegomis iš to geografinio regiono. Be to, su jais tarsimės ir su jais, kaip galima būtų įgyvendinti tarybos išvadas palaikysime ryšį ir su ESBO ir kitomis atitinkamomis grupėmis. Yra sukurta naujų politikos integravimo galimybių strategija. Kas yra organizuojamas apvalaus stalo diskusijų toks mechanizmas, kuriame dalyvauja visų suinteresuotų institucijų atstovai ir Didžios diena, pažiūrėjau, gali būti aptarimi humanitarnės pagalbos tiekimo principai, apie tai jau pirmininkė minėjo. Be to mes galvojame, kaip būtų galima intensyviau panaudoti įvairius pagrindinių teisių sąrangos komponentus pagal Lisabono sutartį. Labai glaudžiai bendradarbiavame su pagrindinių teisių darbo grupe, agentūra ir e, komisaru atsakingu už pagrindinės teisės norime, kad tas procesas judėtų į priekį, norime daugiau pasimokyti ir bendradarbiaudami su jūsų komitetu ir Libe komitetu. Libe komitetas irgi sprendžia tokius pat klausimus kaip mes. Dėl dialogų, konsultacijų ir pakomčiačių. Čia mes susidurė su dviem iššūkiais. Vienas iš jų yra netidėliotinas. Išorės veiksmų tarnyba turi įgyvendinti visus lūkesčius susijusius su jos atsakomybę ir konsultuoti su e, įvairiomis suinteresuotomis pusėmis. Mes turime konsultuotis ir su geografinėmis atstovybėmis, ir su žmogaus teisų direktoratu. Geografinės vadinamosios atstovybės turi aktyviau reikštis tokiame dialoge. Tarybos sekretariatas ir komisija turi dabar būti pakeistos išorės veiksmų tarnybos atstovų ir mes turim pagalvoti, kaip galėtume geriau e, tas institucijas atstovauti. Žmogausų teisų dialoge turime išsiaiškinti, kokia praktika labiausiai pasitenkina, o bendrai turime nuolat galvoti, kad žmogaus teisų konsultacijos turi būti įtrauktos į absoliučiai visas ES politikos rytis. Daugia šaliai veiks, veiksmai yra prioritetinės rytis, mes apie tai jau labai daug kalbėjome, ypač kai aptarėme žmogaus teisų tarybos peržiūrą. Be abejo, nes tai bus viena iš svarbiausių veiklos ryčių kohom. Reiksime įvairias žmogaus teisų tarnybos e, posėdžius, generalinės asamblėjos posėdžius. Ir kohom yra atsakingas už tai, kad suteiktų strateginės gairės Ženevai ir New Yorkui. Kaip jau buvo pasakyta, šiuo metu mes bandome išsiaiškinti prioritetus ir strategijas 16 e, sesijai. Konkrečius klausimus ir prioritetus kitai žmogaus teisų tarybos sesijai aš pristatysiu turbūt kitą kartą mm, arba tikiuosi juos paminėti, kai atsakinėsiu konkrečius klausimus. Aš siūlyčiau dabar nepradėti kalbėti apie kiekvienos gairės keliamus iššūkius ir veiklą, nes sąrašas būtų labai ilgas. Ir mm, būtų man labai sudėtinga išskirti vieną ar kitą klausimą per šią diskusiją. Ačiū. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze. E, I chciałem zaprosić teraz. Ačiū, ambasadoriau. Dabar norėčiau paraginti komiteto narius pasisakyti šią temą. Ar kas nori žodžio? Pone Lohbiller, prašau. Ačiū, pirmininkė. Mm, sunku dar ką nors pasakyti, nes jūsų padarytas pareiškimas yra tikrai išsamus. Aš e, paprašyčiau teksto raštu, nes nespėjau visko užsirašinėti. Noriu tai pasakyti štai ką. Manau, jog jums aktualu būtų užtikrinti ES vidaus ir išorės žmogaus teisų darbo tvarkių nuoseklumą, nes tai, to, tai neužtikrinama. Pavyzdžiui, tik mūsų komitete mes daugiausia sprendžiame išorės politikos ir žmogaus teisų aspektus. Jūs sakėte, kad jūs sieksite to. Aš tikiuosi, kad taip ir bus. Ir kad jūs pakalbėsite ir tomis kitomis temomis, kurios, man atrodo, nepelnytai užmirštos. E, pani Przewodnicząca Heidi Hautala. Okay. Pone Hautala. Uh, about... Psichologai kalba apie kognityvinį disonansą. Manau, kad aš dabar ir išgyvenu tokią būseną, nes man atrodo, kad tai, ką jūs perskaitėte ir pristatėte, yra mūsų pakomitečio programa. Manau, kad mes galime, turime galimybę užmėgsti strateginį bendradarbiavimą. Uh, su jūsų darbo grupe. Tuo tarpu man labiausiai rūpi štai kas. Kaip galima būtų išvengti tokios rizikos, kad naujoji išorės santykių tarnyba reikštų, kad Europos užsienio politika pasidarytų mm, neskaidresnė, nes mechanizmus tikslas užtikrinti jo skaidrumą. Mes šiame pakomitetėje tikrai jau pavargom nuo taip vadinamojo fasado demonstravimo. Mes pasigendame e, konkretaus paaiškinimo, ką reiškia konkrečios valstybės pozicija konkrečiu atveju. Ir parlamentas galėtų paskatinti tarybą, išorės santykių tarnybą ir ponia Ašton dirbti skaidriau. Vienas svarbiausių dalykų čia mums mūsų pakomitečių yra galimybė susipažinti su informacija. Ir aš visiškai suprantu piliečiam, galim, teisę, piliečių teisę susipažinti su informacija. Tačiau kartais dėl dokumentų pobūdžio tos informacijos negalima viešinti. Bet galbūt galima būtų susitarti kaip pakomitečio nariai galėtų susipažinti su strateginės svarbos informacija. Pavyzdžiui, šiandien rašiau laišką ponė Ešton. Rašau daug laiškų. Taigi ir šiandien rašiau laišką ponė Ešton ir priminiau jai, kad ponė Lochbiller uždavė klausimą apie ginklų embargą Kinijai. Ponas Herci tikrai prisimena mūsų draugišką diskusiją, nes jūs e, pareiškite, kad šis klausimas yra e, na, politiškai labai nuspalvintas ir kad negalite atsakyti tai. Ir aš paklausiau, kas yra faktai, kur jau prasideda politika. Paprašiau ponės Ešton, kad mums būtų perduotas dokumentas ir paprašiau strateginės partnerystės su Kinija kopijos, nes vienas yra strateginis dokumentas su Kinija ir yra strateginis dokumentas su Rusija. Aš žinau, kad bus galimybė susipažinti su tuo dokumentu, su šią situaciją. Kitas dalykas, noriu pratesti jūsų išsakytą mintį. Išorės ir vidaus žmogaus teisų politikos netitikimai ir nenuseklumas. Praėjus dviem savaitėm po klausimo, kuris buvo suirinktas e, nagrinėjant ES valstybių narių dalyvavime JAV, CŽV surenktose asmenų grobimuose. Mes padarėme išvadą, kad tokius klausimus nagrinėti yra nelengva, netgi Europos parlamente. Ir todėl mes tikimės, kad mūsų pakomitetis galėtų bendradarbiauti su bendradarbiaudamas su kitu lybė komitetu toliau dirbti šioje srityje manau, kad mes turėtume dar kartą tą klausimą nagrinėti, nes daugybė trečiųjų valstybių sužinojo, kad mums patiems iškyla nemažų problemų dėl nebaudžiamumo. Ir todėl aš drįstu pateikti tokį gana politizuotą klausimą jums, ponė Tilermanai. Taigi, ar jūs manote, kad kada nors ateityje e, Europos išorės santykių tarnyba bandys tą klausimą įvertinti, atsižvelgiant į šiandien turimą informaciją ir turiu pasakyti, kad daugybė dalykų paaiškėjo per, per Wikileaks ir, ir patvirtinta daugybė parlamentų išreikštų įtarimų, kuriuos mes suformuojame 2007 pranešime. Svarbu, kad mes čia kalbame ne tik apie suverenės valstybės, bet apie tai, kas yra susijęs su Europos Sąjungos užsienio politikos esme. Tai yra, tad nebaudžiamumo situacija išlieka. Taigi, ar iš, galima tikėtis, kažkada, kad kažkada tie klausimai taip pat bus sprendžiami? Ačiū, panė pirmininkė. Ar kas nors dar norėtų prašyti žodžio? Aš pats turiu klausimą jums, ambasadoriu. Jų, jums na, nebus lengva dirbti, nes turime kalbėti ir apie ekonominius klausimus, apie ekonominę padėtį. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad pasaulis kovoja su krize. Ir santykiuose su, strategi, su strateginiais partneriais mes turime nepamiršti, pavyzdžiui, ir prekybinių aspektų. Mes e, skiriame didžiulės lėšas finans bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis taip pat mes daug skiriame lėšų vystomai pagalbai. O kalbant apie žmogaus teisų politiką, kaip šią politiką reiktų derinti su politika kitose sritise, kad išvengtume tokios padėties, kuomet žmogaus teisų ir demokratijos sklaida netaptų kažkaip tai atsieta, izoliuota, nes ji turi būti susijęta su ekonominiu bendradarbiavimu Ar jūs manote, kad jums būtų, nes. Ar jūs manote, kad būtų lengva pasiekti rezultatų šioje srityje, bendradarbiaujant su kitais partneriais? Ačiū. Chciałbym zaprosić, ponieważ nie widzę innych zgłoszeń, e, pana do odpowiedzi. Ir daugiau niekas neprašo žodžių, todėl sutikmi dabar jums galimybę atsakyti užduotus klausimus. So much uh, for these um, comments and questions. Ačiū už išsakytas mintis ir už užduotus klausimus. Kaip jau sakiau, mes manome, kad jūsų komitetas yra logiškas mūsų partneris ir mes tikrai suinteresuoti glaudžių bendradarbiavimu su jumis. Konkrečiais klausimais, pavyzdžiui, žmogaus teisų apsaugos, jūsų komitetas gali tikrai daug nuveikti, jis daug ir daro. Taryba užtikrina žmogaus teisų gynėjų gairių įgyvendinimą, kurias jūs paruošėte. Uh, Taigi manau, kad mes drauge galime daug pasiekti, tai, tai pasakyti ir apie kitas rytis, kuriuose galėtumėme dirbti. Skaidrumas ir galimybė susipažinti su informacija. Tai žinoma yra svarbios temos ir jūs taip ir sakėte. Kai kurios strategijos, kai kurie dokumentai visada kelia klausimų, ar, ar ta informacija turi būti viešinama. Vie, žmogaus teisų gynėjų stra apsaugos strategiją. Taip pat e, informacija apie tam tikras valstybės. Jeigu tie dokumentai viešinami, jie tampa viešosios diplomatijos dalimi. Ir jeigu jie viešinami, kartais tie dokumentai, ne, juose ne, ne visada tada galima pateikti visą at, informaciją labai atvirai bet mes tikrai esame pasirengę bendradarbiauti su jumis. Ir kalbant apie išorės santykių tarnybą, tai tarnyba šiuo metu domisi, kaip užtikrinti didesnį savo veiklos skaidrumą. Pavyzdžiui, prieš keletą dienų įvyko išorės santykių tarnybos ir parlamento stovo susitikimas, kurio tikslas buvo inicijuoti šį procesą. Mes tikimės, kad šią savaitę bus parengtos kitos gairės. Praeitie taip pat e, e, ieškojame panašių galimybių. Taip pat, kuomet numatomas koks nors dialogas žmogaus teisų klausimų, mes esame pasirengę pasidalinti su informacija, taip pat info, atsiskaityti apie įvykusius dialogus. Rengiamės informuoti jūsų sekretoriatą. Taip pat galime informuoti komiteto narius apie tai uždarose posėdžiuose. savo ankstesnėme darbe aš mm, mano svarbiausias, svarbiausia darbo tema buvo vidinis matmuo žmogaus teisų srityje. Mums suteikti nemažai galiojimai e, šiuo klausimu, tai man yra labai brangi tema. Na, turiu pasakyti, kad mes dar esame tik to kelio pradžioje, bet taryba jau pasiekė pažangos Ir mes kalbame apie pusės metų laikotarpį. Pavyzdžiui, įvyko pirmos rimtos diskusijos per pirmą mūsų darbo grupės posėdį pasikvietėme pagrindinių teisų agentūros atstovus, anksčiau tai nebūtų buvę įmanoma. Taip pat nevyriausybinio organizacijų forumas, jų klausimą aptarėme. Mes turime toliau e, kaupti tą patirtį. E, Toliau vertinimai, išorinis matmuo, anksčiau parengtų ataskaitų ir gairių įgyvendinimas. Jūs minėjote CŽV vykdytų grobimų te testinį tyrimą. Tuo klausimu turėtų teoriškai užsimti ne išorės santykių tarnyba, bet komisija. Ir veikiau pagrindinių teisių darbo grupė turėtų tuo užsimti. Uh, Tačiau pagrindinių teisių darbo grupė dar tik pradeda savo darbą. Jie, sutik, jai sutiktas mandatas dirbti pagrindinių teisių srityje e, e, ES. Dar, jie dar nėra parengę savo darbo gairių. Kadangi ES dar nėra prisijungusi prie ES žmogaus teisų konvencijos, tas tie klausimai dar nėra svarstami. Yra siūlymas, pavyzdžiui, tai daryti svarstant metinę žmogaus pagrindinių teisų agentūros ataskaitą. Bet ta kultūra ir tradicijos šios rytyje dar tik taip kūriamos. Ir be abejo, tai viskas bus plėtojama bėgant laikui. Ir mūsų darbo grupė yra orientuota į išorinį aspektą mus labiausiai domina daugia šaliai forumai, žmogaus teisų dialogai, viskas, kas yra susiję su žmogaus teisų padėtimi ES ir mes norime, kad ir mūsų balsas, mūsų požiūris į, tai, į tą situaciją būtų girdimas. Toliau, kaip užtikrinti vystomą bendradarbiavimo priemonės veiksmingesnės, pavyzdžiui, žmogaus teisų ir demokratijos priemonė. Šiuo metu rengiamos vertinimo ataskaitos tų priemonių gyvendinimo, bet čia mano kolegos galės daugiau pasakyti. Kaip užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų matomos ir integruotos į kitas, į kitos politikos rytis. Apie tai kalbama Lisabonos sutartyje. Žmogaus teisės negali būti kažkaip izoliuotos ar atsietos nuo visko. Jos turi būti sudėtinė politikos dalimi konkrečios valstybės atžvilgių. Kartais tai reiškia sudėtingas politinės diskusijas ir nelengvus sprendimus, bet tai būtina daryti ir kiek įmanoma ankstesnėme etape. Ir mes rengiamės integruoti, įtraukti tų klausimų svarsimą ir tai pasiekti to nuseklumo, kurio taip trokštame. Išorės veiksmų tarnyba tarnybos kontekste mes kalbėsime su kolegomis, kurie dirbs konkrečiose geografiniuose regionuose. Sieksime, kad jie nepamirštų žmogaus teisų aspekto. Ir, pavyzdžiui, pastaraisiais metais mes bandėme, už, buvo bandoma užtikrinti glaudesnį darbą, dirbti draugės su kitų regionų, už kitus regionus atsakingais padaliniais mūsų darbo grupė negali dirbti kažkaip atsietai, ji turi būti sudėtinė išorės santykių tarnybos dalimi. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze, za bardzo interesującą prezentację. Labai ačiū ambasadoriu už tokį įdomų pristatymą ir už atsakymus. Ar turite kokių kitų minčių šią temą. Jeigu ne, tada dešimčiai minučių posėdį nutraukime ir bendras posėdis su FED komitetu prasidės 18 val. Taip pat sutiksime su Makreb delegacija. Ten kalbėsime apie Tunisą. Uh, but excuse me, we have, excuse me, we have an important announcement to make. Uh, vice... Labai svarbus pranešimas. Uh, vicepirmininkas Gžib ir aš Rytoj rengiame susitikimą EPP frakcijos rėmose apie e, žiniasklaidą ir pilietinę laisvę Kazakstane, pilietinė visuomenė Kazakstane. Nuo 15 iki 16 valandos salėje 3E2 šis renginys įvyks. Padėtis Kazakstane pastaruoju metu mus labai domina, todėl prašyčiau visus ten ateiti.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 Uh, colleagues, uh, Kolegos. Yes. Mm. So can I can I ask? Uh, by the way, this, this is not enough sound. Can I ask everyone to take their seats? Prašysiu susėsti ir galėsim pradėti bendrą posėdį parlamento ad hoc delegacijos vizito į Tunisą rezultatų. Prašyčiau visų e, privatiems pokalbėms išeiti į koridorių. O aš tik tai pasakysiu, kad po 18.30 beliks tokios kalbos - anglų, prancūzų, ispanų, italų ir lenkų. Iki 18.30 e, visos kalbos dar bus teikiamos. Taigi, mūsų pak, žmogaus teisų pakomčio posėdžio 8 punktas, posėdis prasidėjo 15 val. Bet ši posėdžio dalis vyksta kartu su užsienio reikalų komitetu ir delegacija santykiams su Magreb šalimis ir Ara Magrebo Arabų sąjunga. Tas klausimus aptarsime kartu. Tikiuosi, kad šiek tiek vėliau ponas Salafranka, kuris yra vienas iš atkom delegacijos bendra pirmininkių, prisijungs prie mūsų. Ir e, taip pat su mumis bus Magreb delegacijos pirmininkas ponas Panseriai. Matau keletą atkom delegacijos narių. Čia yra ponas Busutil, ponas Romero Lopes, ponas Sinkler. Ir maniau, kad dar yra žmonių. Ir aš pati esu čia, atstovauju pakomitetį žmogaus teisėms. Atgaup delegacija, ką tik grįžo iš Tuniso. Ten vyko labai įdomus susitikimai. Aptarėme pereinamosius įvykius Tunise su visais e, pagrindiniais valstybės veikėjais. Ir manau, kad mes visi Labai nuoširdžiai norime ir tikimės, kad Tuniso piliečiai e, pagaliau galės gyventi iš tiesų demokratinėje sistemoje, kur bus laikomasi žmogaus teisų ir dominuos teisės principai. Aš asmeniškai manau, kad dabar susidarė unikali padėtis. Aš bent jau nežinau, kad kažkas panašaus kada būtų iškilę anksčiau. Tunisas jokių būdų negali būti traktuojamas kaip žlugusi valstybė. Joje yra e, beveik visos demokratiniai valstybė reikalingos institucijos. Tačiau tas institucijas užgrobė e, net 23 metams širkštus diktatoriai. Ir taip jie įgyventino labai stiprią prezidento uh, galę ir e, jų piktnaudžiavimą tą galę. E, e, prezidentas ir jo šeima ir jam palankios kelios šeimos valdė Tunisą. Tarptautinės organizacijos, tikiuosi, padės Tunisui išgyventi šį sudėtingą iššūkių kupiną laikotarpį Be abejo, ES yra viena iš labiausiai pageidaujimų tokių paramos tiekėjų, bet turbūt kolegos pritars man, kad mes iš šeimininkų Tunice net keletą kartų girdėjome, kad ta valstybė turi labai daug administracinių gebėjimų, ten yra sukaupta nemažai kompetencijos. To šalies nereikia kurti nuo nulio, jai reikia tik tai paramos, patarimų. Ir aš pati norėčiau, kad tarptautinė bendruomenė koordinuotų paramą, pagalbą ir, par, e, ir e, kitokią e, pagalbinę veiklą, nes kitaip Tunisas mm, suteikiamą paramą negali naudoti šimtų procentų. Aš žinau, kad rytoj Tunise ES ambasadoriai ir delegacija sušauks posėdį ir jame bus aptarti visi tie dalykai Aš žinau, kad mes esame labai glaudžiai pasirengę bendradarbiauti su jungtinių tautų ypatingų įgaliotinių žmogaus teisų tarnyba ir e, Europos tarybos institucija, Venecijos komisija, kuri yra konstituciniais klausimais tikra ekspertė. Taip pat e, Europos tarybos Greko galėtų būti pakviesta dėl politinių partijų um, programų formavimo. Taigi tokios būtų mano E, įžanginės pastabos ir aš dabar norėčiau suteikti žodį ponui Panceri, kuris yra ad hoc delegacijos e, vienas iš pirmininkų, jis pasidalins savo įspūdžiais ir nuomonėmis. Prašom. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš trumpai Taigi aš trumpai nusakysiu, ką mes ten veikiame ir apskritai savo įspūdžius nušviesiu. Beje, jūs esate gavę spaudos pranešimą, tikriausiai jūs esate su juo susipažinę. Jis ganėtinai emblematiškas, tų, su, gerai, gerai atspindi tuos visus rezultatus ir tai, ką mes pamatėme vietoje per vizitą. Taigi šitas vizitas vyko tuomet, kai situacija dar buvo labai įtempta, sudėtinga. Ne ramybė jau buvo nusistovėjusi bent jau e, vizualiai, paviršinė, bet tikrai įtampa buvo didelė ir saugumo mažai buvo. Be to buvo daug įvairių demonstracijų ir dėja netgi keturi žmonės žuvo per tas demonstracijas. E, Ir mūsų delegacija dėlė, galė, dėja galėjo tik tai pasmerkti ir apgailestauti tos įvykius. Na, darbo trukė buvo labai įtempta, mums ji padėjo geriau suvokti e, tikrovę vietoje po to, kai Benali buvo nuverstas. Ir tikrai vizitas buvo labai instruktyvus. Daug sužinojome per jį. Susitikome su trimis komitetais, kurie buvo įsteigti po Benali nuvertimo. Kalbu apie politinių reformų komitetą, komitetą kovojusių su korupcija ir komitetą, kuris yra atsakingas už visų šitų įvykių įvy... E, atsitikusių Tunise nušvietimą. Taigi mes sutikome su visais trim komitetais, susitikome su politikos komiteto pirmininku Benešūru, kuris yra tikrai pripažintas asmuo Tunise, žinomas. Šitie sutikimai mus tikrai padėjo geriau suvokti situaciją net jei, na, aišku, situacija buvo nuolatos kintanti, nes pats pirmininkas Benašar mums pasakė, kad dabar yra pradėta konsultacijų etapas su vairiausiamis politinėmis jėgomis, visuomenės jėgomis, pilietinės visuomenės atstovais, siekiant, na, nuspręsti, kokios, kokios strategijos imtis, kad būtų išeita iš aklavietės. Tos aklavietės, į kurią įbrido Tunisas šiandien. Aišku, vyriausybė dabar yra laikina, beje, nėra pripažinta kol kas ir yra labai silpna. Mes susitikome su premjeru be bejonės ir tikrai buvo akivaizdu, kad šitas premjeras buvo vienas karys tame didelėme lauke mūšio, tame didelėme, taip sakant, tuose dideliuose prezidentūros rūmuose. Taigi situacija labai sudėtinga ir konsultacijos, kurios bus pradėtos, turėtų leisti pat, nusibriežti strategiją, kurios imsis Tunisas, kad būtų užbūktas demokratinių permainų procesas. Aišku, daug netikrumo dar yra, daug abejonių. Tai buvo akivaizdu netgi per mūsų sustikimą su politinio komiteto atstovais ir kitais žmonėmis. Svarbiausia žinoti, nuo ko viskas prasidėjo, koks yra išeities taškas. Nes e, kom, politinio komiteto pirmininko e, mintis yra tokia, kad per tam tikrą dar neapibrieštą laiko tarpą reikėtų apsurengti prezidentinius rinkimus pagal galiojančią konstituciją. Tačiau šitas tikslas, na, aišku, jis yra teisėtas, bet e, tikrai susijęs su dideliais sunkumais, nesuprantate, kad dabartinė konstitucija yra, nėra labai liberali ir kyla pavojus, kad gali būti išrinktas Tuniso prezidentas, pagal, bet pagal tą konstituciją, kuri na, yra pasmerkta būti pakeista. Ir tai kelia pavojų pačiam legitimumui paties prezidento būsimo postui. Na tai žodžiu, diskusija mūsų buvo būtent susijusi su tuo, ar nereikėtų visų pirma sukurti konstitucinės asamblėjos ir vėliau pradėti tik tai rinkimų procesą. Stengiamės išsiaiškinti apskritai, ar Tuniso liaudis apskritai nori valstybės, kuri remtųsi prezidentiniu modeliu, ar galbūt jie jau norėtų valstybės labiau tokios, na, parlamentinės. Tai bus tik tai, aišku, diskusijų metu gimsiantis atsakymas. Taip pat Reikia, kad susikurtų politinės partijos ir kad būtų dar patikslintas apskritai rinkimų terminas, rinkimų data. Nežinau, kaip kolegos svarsta, bet man atrodo, kad buvo kalbama apie galimus prezidento rinkimus maždaug už šešių mėnesių. Na, kartoju, diskusija vis dar vyksta ir aš tikriausiai dar turėsiu galimybės apie tai pakalbėti vėliau, kad išsakyčiau savo asmeninį požiūrį į tai. Na, vėliau dar sustikome, turėjome labai svarbus susitikimus su kai kuriais laikinosios vyriausybės nariais. Ir šitie susitikimai buvo tikrai labai svarbus ir naudingi, nes mm, mes turėjome galimybę apskritai suprasti tas didžiasias tendencijas išsiaiškinti šios vyriausybės. Ypač turiu galvoje susitikimą su teisingumo ministru. Čia daugiausia kalbėjome apie reformą, apie e, teismų sistemos nepriklausomybę, apie teisingumo reformą. Tikrai sutikimas su e, šio ministru buvo įdomus, taip pat ir įdomus buvo sutikimas su gynybos ministru. Kaip suprantate, armija yra kol kas vienintelė institucija, kurią visi Tunise pripažįsta kol kas, nes armija nesikišo į demonstracijas ir armija faktiškai garantavo tinkamą šito perinamą proceso eigą. Mes sustikome taip pat su užsienio reikalų ministru. Šitame sustikime mes išsamei padiskutavome apie ateitį Tuniso. Ir ministras mums taip pat įteikė laišką, kuriuo jis įkviečia Europos parlamentą paremti rinkimų procesą Tunise ir prisidėti prie to proceso. Mes, kaip sakiau, sutikome taip pat su premjeru ir dar buvome susitikę su pilietinės visuomenės atstovais, teisėjų asociacijos nariais, teisėjais, teisininkais, taip pat susitikome su besiformuojančių partijų atstovais ir ypač įdomus buvo susitikimas su islamo partijos, islamo partijos atstovais. Mes išgirdome jų e, ateit, Tuniso ateities viziją. Mes turėjome galimybę užduoti klausimus savo pašnekovams apie ateitį ir atsakymai buvo tikrai ganėtinai išsamus ir mm, jie išsakė savo nuomonę ir apie demokratijos principus. Taigi ir jie mums taip pat uždavė klausimus, jie mūsų paklausė, pavyzdžiui, ką mes darytumėm, jei būtų surinkti teisėti rinkimai ir nugalėtų, tarkime, jų partija. Kaip sureaguotų Europos Sąjunga į tokį, tokią situaciją? ir buvo paminėti, jūs patys suprantate, ką aš turiu galvoje, rinkimai Palestinoje, kuomet Hamas išėjo valdžią. Na, diskusija tikrai buvo rimta. Ir mm, mums, na, tikrai pavyko suprasti, kad nepaisant įvairiausių sunkumų, partijos, įvairiausios partijos, kurios ten veikia, kurios turi įvairiausių teisėtų reikalavimų ir kurios dar negavo E, leidimo vadintis, įsisteigti, susikurti. Tai yra įdomus reiškinys, įdomus procesas, nes kai analizuojame tą, nagrinėjame Tunis ar tą tikrovę, realybę, turime suprasti, kad tikrai pilietinė visuomenė tam tikra prasme e, yra atsakinga už visas iniciatyvas <coughs> ir už tą maištą prieš Benalį. Taigi mes stebime demokratinę tokią tranziciją. Ir visuomenė būtent buvo tas stuburas to demokratinio judėjimo. Ir sustikimai su pilietinė visuomenė buvo įdomus, nes diskusijos buvo labai gilios ir išsamios. Mes jos mus leido labiau suprasti visuomenės lūkesčius, jų baimės. Beje, pačiam Tunise vyksta diskusija apie tai, ar reikia surenkti prezidentinius rinkimus, o gal, gal reikėtų stengti kokią nors revoliucinę tarybą ir pasistengti išsaugoti viską, kas buvo pasiekta iš to revoliucinio dabar vykstančio Tunise proceso. Ir dar vienas svarbus dalykas. Jeigu laikinosios vyriausybės e, narių neskaitysime, tai mm, išriškė tokia raudona liktai gyja per visas tas diskusijas, sustikimus, su, ypač su pilietinė visuomenė, su teisėjais, advokatais, su žurnalistų asociacija. Tikrai išgirdome daug kritikos ir aštrios kritikos Europos atžvilgių. Ir manyčiau, kad reikėtų atsižvelgti ją teisėtai. Nes e, jie mums sakė, kad vienai par kitaip jūs Europą, jūs rėmėte Benali režimą ir dabar uh, jūs turite atsiskaityti su mumis, kodėl jūs anksčiau nedarėte to, ką reikėjo daryti, kad užkirs, na, įtako tuomet kitokią, tarkime, situaciją Tunise. Tikrai turiu pasakyti, labai įdomus buvo sustikimai, labai daug sužinojome, bet jie buvo ir sunkus tam tikrais požiūriais. Na ir baigdamas noriu pasakyti, sugrįžti prie to, kas galbūt labiausiai, didžiausiai įspūdį padarė iš to vizito. Nežinau, ar visiems taip tas pats jausmas susidarė, bet man įspūdis ne, ne vienodas. Trūksta pasirengimo, trūksta aiškumo, neaišku, kokia ateitis brėžėsi. Yra tie trys komitetai, bet e, be jų jokios kitos institucijos organo nėra, e, kuriame, tarkime, rinktųsi e, politikai, valdžios atstovai ir kažką svarstytų. Aišku, galima atsižvelgti kokį nors modelį, tarkime, komitetą, kuris padėtų atlikti tą konstitucinį mm, transformaciją, kuri reikalinga. Tai yra ta tokia valdžios tuštuma. Aišku, laikino vyriausybė yra bet e, faktiškai nėra kol kas bent jau galimybės a, e, susėsti ir realiai pamastyti apie ateitį. Per demonstracijas, kaip sakiau, buvo keturi mirties atvejai, taigi matote, kad benali šalininkai vis dar pakankamai gyvybingi ir gali dar kelti neramumų šalyje. Štai ką mes konstatavome. Krizė finansinė, ekonominė, turizmo krizė, Ir, manau, turite žinoti, kad tai be abejonės sukels šalies įsiskolinimą, stiprų įsiskolinimą, tai turi, turime turėti galvoje. Antra didelė problema tai yra nesaugumas. Asmenų, struktūrų, institucijų saugumo užtikrinimas ir taip pat pačios ekonominės ir gamybos sistemos užtikrinimas, įmonių saugumo užtikrinimas. Trečia problema, kuri taip pat yra labai svarbi. Tai yra demokratinio proceso dėgymas. Taisyklės, kurių reikia laikytis, rinkiminis procesas, teisėtvarkos sistemos reforma, reforma, kuri leistų į, įtvirtinti spaudos laisvę ir bendrai paėmus, tarkime, apskritai laisvių aspektas, pilietinių laisvių, profsąjungų laisvių, ne, religijos išpažinimo laisvių aspektas. Taip pat mes diskutavome apie tai, ką galėtumėm planuoti ir čia aš jau baigsiu. Aš manau, kad, kad paskatinam tą perinimo procesą, reikėtų kažkokį tai stipresnį statusą to nesuteikti. Reikėtų kažkokį stipresnį, tvirtesnį ekonominio bendradarbiavimo statusą jam skirti, kad galėtumėm paremti ir pilietinę visuomenę per tą bendradarbiavimą. Beje, man regisi, tikrai būtų tinkama apmastyti, persvarstyti imigracijos klausimus ir pažiūrėti, ar kaip galima būtų suvaldyti migracijos rautus, nes be bejonės mes su, suprantame, kad na, bent jau intelektualų migracijos srautas yra pakankamai stiprus. Čia parlamente buvo priimti kai kurie sprendimai, juos reikia e, konkretizuoti. Plenarime posėdėje buvo priimta rezoliucija dėl darbo grupės sudarimo, kuris, kuri paremtų tą demokratijos proceso stiprinimą. Ir dabar reikėtų pažiūrėti, kaip parlamentas su kitomis institucijomis galėtų prisidėti prie demokratijos proceso. Aš manau, kad asmeniškai manau, kad parlamentas neturėtų vien tik tai būti stebėtojas rinkimų metu. Priešingai, jau na, nuo dabar mes turėtumėm stengtis dalyvauti ten nuolatos visose procesuose vietoje To beje iš mūsų paprašė ir dauguma partijų, kurios dabar kūrėsi valstybėje ir pilietinės visuomenės atstovai. Galbūt aš per daug išsiplėčiau, daugiau pasakiau, neplanavau, tačiau jei kažką užmiršau pasakyti, uh, tikiuosi, kad kiti delegacijos nariai čia esantys salėje mane pataisys ir papildys. Ačiū. For, Panseri for this report of the delegation and I'm inviting. Pone Panseri, ačiū už pasisakymą. Raginu visus delegacijų narius pasisakyti, bet prieš tai dar norėčiau informuoti, kuomet e, laikinai paskirtasis užsienio reikalų ministras susitiko su parlamento pirmininku Buzeku. Jis pažadėjo, kad delegacija neišvyks, kol negaus rašiško patvirtinimo, kad parlamentas atsiūs rinkimų stebėjimo misiją. Ir taip ir įvyko, tas pažadas buvo duotas ir kaip ponas Panseri pastebėjo, tai turėtų būti ne tik rinkimų stebėjimo misija, galbūt reiktų sugalvoti naujos konfiguracijos misiją, gal kitaip suformuoluoti jos užduoti Žinau, kad pane Romero Lopes minėjo, kad sunku surenkti laisvus e, ir teisingus rinkimus, kuomet situacija vietoje yra tokia sudėtinga. Žinoma, kokia yra vietos padėtis. Taigi siūlau pamastyti apie tai ir pagalvoti, kaip suformuluoti, kaip parlamentas turėtų dirbti ir dalyvauti tame. Mes esame parlamentas ir todėl reiktų išklausyti Europos išorės santykių tarnybos atstovus. President of the Euro-Mediterranean Human Rights Network to take the floor for a few minutes to, to explain the main observations and main recommendations. So please, the floor is yours, Mr. Gendoubi. Merci, Madame la Présidente, euh, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs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 Thank you, Mr. Busuttil. You certainly reflect the sentiments we all had. So the next I will give the floor to Mrs. Romero Lopez. Gracias, presidenta. Quizá para dar alguna información complementaria, porque eh,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 uh, transition from uh, dictatorship to democracy, because you certainly know how difficult and how challenging it is. But I'll give the floor to Vice Chair of the Subcommittee on Human Rights, Mr. Kazak. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, c'est vrai que venant d'un pays qui aussi euh, vient de passer une période de transition, il y a euh,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 où tout va être décidé démocratique ait euh, lieu et notre parlement notre commission puisse avoir euh, sa participation dans cette mission d'observation. merci. thank you very much for your remarks mr kazak. i have uh, on my list mrs ayala uh, who was also a member of the delegation and mr gahler and i wonder if uh, others present still want to take the floor mr yusuf mr zeller uh,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 porque demuestra que los países árabes también se merecen la democracia y lo han sabido, lo han sabido eh, lograr por sí mismos. Muchas gracias. Thank you, Mrs. Ayala. Now, um, I'm very pleased to invite Mr. Galler to take the floor because he's the first uh, who was not on this mission, but we very much uh, expect uh, yes, him um, to say um, something in, in this <laughs> Thank debate. you